So, um, good afternoon, everybody. We start with the public. Labadiena. Pradedame viešąją mūsų popietinę popietinio posėdžio dalį, kaip sakiau ryte, mūsų programa šiek tiek pakeista. Po klausimų dėl žmogaus teisų padėties Rusijoje diskutuosime apie pietų Sudaną, o po to apie situaciją Tunise ir Egipte. Pirmiausia, Pradėkime nuo klausimų Rusijos klausimų ir e, bus pateikta trumpa e, informacija dėl ES ir Rusijos dialogo dėl žmogaus teisių. Praėjusiais metais e, mūsų žmogaus teisų pakomitetis suringė du posėdžius dėl žmogaus teisų padėties Rusijoje. Birželio mėnesį parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl e, teisinės padėties Rusijoje, kur buvo išreikštas susirūpinimas dėl represinių įstatymų ir Rusijos e, administracijos įstatymų taikymo dėl prieš pilietinės visuomenės aktyvistus, žmogaus teisų gynėjus ir mažumas. Rugsėjo mėnesį 2012 metais parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl teisingumo naudojimo politiniams tikslams. E, mūsų posėdžio pradžioje galiu informuoti ir apie teigiamą, teigiamus poslinkius. E, dvi pusirajat e, narės Tolokonikova ir Aliochina buvo areštuotos 2012 m. kovo mėnesį ir jos buvo paleistos taip pat. Greenpeace e, atstovai buvo paleisti ir Mikhailas Khodorkovskis taip pat išleistas iš kalėjimo. Tai irgi yra teigiamas ženklas. Taigi tikėkimės, kad Rusija žmogaus teisų srityje E, galės imtis ir kitų veiksmų. Mes e, e, klausomis žiniasklaidos informacijos artėjant Sočiai vyksiančiam žiemos olimpinėms žaidynėms bet kalbant apie žmogaus teisų padėtį Rusijoje, tai žinoma, kad Rusijai dar likia daug dalykų, kuriuos ji turėtų padaryti. Šiandien mes labai trumpai aptarsime tuos klausimus e, prieš kitą ES ir Rusijos aukščiausių lygio susitikimą, kuris vyks kitą savaitę, sausio 27-28 dienomis. Taigi visą visi tie dalykai, kuriuos mes šiandien aptarsime, jie prisidės prie diskusijų aukščiausiojo lygio susitikime. Pirmoji tema, kurią šiandien aptarsime, yra e, tai, kad pilietinės visuomenės organizacijoms lieka vis mažiau erdvės veiklai. Tai mums kelia didelį susirūpinimą yra paskelbti nauji įstatymai, kurie labai riboja nevyriausybinės organizacijas. Vienas iš jų vadinamasis užsienio agentų įstatymas. Ir šie įstatymai taikomi prieš nevyriausybinės organizacijas, užsienio organizacijas. Kitas klausimas, kurį aptarsime, tai LGTB klausimus. E, Dūma patvirtino naują įstatymą, kuris uždraudžia netradicinių seksualinių santykių propagandą nepilnamečiams. E, kaip visada, mūsų posėdėje dalyvauja labai kompetitingi ekspertai, ponas Kiril Korotejevas, Jis yra teisininkas, kuris dirba antidiskriminacijos centre Memorial. Ši organizacija buvo apdovanota Sakharovo apdovanojimu 2009 metais, e, todėl kad sistemingai stebi žmogaus teisų padėtį buvusioje TSRS. 2013 metais ši organizacija Memorial turėjo įsiregistruoti kaip užsienio agentas ir per Tai yra pirmoji nevyriausybinė organizacija Rusijoje, kuri pagal šį įstatymą nuo 2012 metų yra vadinama užsienio agentu. Ir ši E, buvo, ši organizacija buvo kaltinama vykdanti politinę veiklą ir gaunanti finansavimą iš užsienio. Ponas e, Korotėjev yra vyriausiasis teisininkas Memorial organizacijoje, jis turi didelę patirtį mokslinių tyrimų ir mokymo srityje ir jis mums pristatys situaciją, jis kalbės ir kaip memorial organizacijos teisininkas ir taip pat partneris tos organizacijos, kuri yra priskirta prie užsienio agentų. Po to šiandien e, mūsų posėdėje dalyvauja ponė Tanė Lokšina. E, ji yra Human Rights Watch organizacijos direktorė Maskvoje. Ji dirba šioje organizacijoje nuo 2008 metų sausio. Pone Lokšina dirba e, kritikų persekiojimo srityje, kai šį persekiojimą vykdo Rusijos vyriausybė. E, 2006 metais įgavo Sakarovo apdovanojimą už pasiekimus pilietinėje srityje. Ji yra parašiusi knygą Čečienija išorėje ir viduje, taip pat straipsnių apie Kaukazo regioną savo pristatymę. Kalb... Pone Lokšina kalbės apie 2013 metų amnestijas e, taip pat apie nevyriausybinių organizacijų darbą artėjant Sočio olimpinėms žaidinėms. Taip pat e, šiandien kalbės Vanija Kilder iš Rusijos, iš organizacijos kvartyra, kuri veikia Rusijoje. Tai yra asociacija, e, kuri atstovauja LGBT teisės. Ši asociacija pasisako už įvairovę, už e, įvairių asmenų prieimimą e, prieš e, diskriminaciją. Taigi visiems suteiksiu žodį, tą tvarką, kaip paminėjau. Jums buvo pasakyta, kad turite maždaug septynės minutės, o, o po to su mumis šiandien dalyvauja išorės tarnybų tarnybos atstovas ir bus klausimai ir atsakymai. Ačiū. E, ponios ir ponai, aš esu vyriausiasis teisininkas Maskvos organizacijos Memorial, taip pat atstovauju daug nevyriausybinių organizacijų Rusijos teismuose e, bylose dėl vadinamo užsienio agentų įstatymo taikymo. Šis įstatymas yra įžeidžiantis e, ir juo naudojamasi tada, kai administracijos to pageidauja. Šiuo įstatymu dažniausiai yra kaltinamos E, nevyriausybinės organizacijos, kurios gauna finansavimą iš užsienio, jos turi užsiregistruoti kaip užsienio agentai. Labai dažnai Teisingumo ministerija vykdo e, patikrinimus, patikrinimai vyksta netikėtai ir yra įvairių, įvairių pagrindų stabdoma tų organizacijų veikla. Dar svarbiau tai, kad po, 2000, po 1930 metų žodis užsienio agentas Rusijoje reiškia šnipą. Tai reiškia, tai visiems tai aišku. Ir šią reikšmę galima rasti ir žodinę. Ir netgi tuomet, kai teismas priima sprendimus palankius nevyriausybinėms organizacijoms, Teisingumo ministerija taip pat pateikė naujus kaltinimus, įrodydama, kad nevyriausybinės organizacijos yra susijusios su užsieniu. Ir labai pasirodo žodis agentas, kuris naudojamas e, įstatymę, tai reiškia ne žmogus veikiantis kito interesų labui, bet tai reiškia šnipas. Ir kai aš per Maskvoje vykstančią golos bylą klausiau prokurorų, ką reiškia užsienio agentas, o jie atsakė, kad ne jų darbas interpretuoti žodžius. Kitaip sakant, net nesistengiama išsiaiškinti to žodžio reikšmę, jis tiesiog naudojamas prieš daugybę nevyriausybinio organizacijų. Savo ruoštų galima pagalvoti, kad politinė veikla reiškia kandidatavimą, balotiravimąsi e, ar vietos, ar regioniniuose, ar nacionaliniuose rinkimuose. Tačiau taip nenurodyta nei įstatymė, nei taip šios žodžio nevertina teisės sauga. Tai reiškia politinė veikla, kuria siekiama keisti politinę situaciją arba keisti visuomenės nuomonę dėl politinės situacijos. E, labai dažnai teisėta nevyriausybinės organizacijos veikla laikoma politinė. Iš tikrųjų, e, teismų nuomonė e, Organizacija Memorial dalyvavo politinėje veikloje, nes parengė ataskaitą Junktinių tautų komitetui prieš e, kankinimą ir Romų situaciją Rusijoje. Golos ir asociacija Golos buvo nubausta, turėjo sumokėti 7500 eurų, todėl, kad pateikė pasiūlymų, kaip reorganizuoti Rusijoje rinkimus. Ir tai buvo dar prieš įsigaliuojant užsienio agentų įstatymui e, teismas ir prokurorai susivienijo ir buvo teigiama, kad tai buvo laikoma politinė veikla ir nutiko lygiai taip pat kaip Transparency International veiklos atveju. Kitaip sakant, ši organizacija buvo apkaltinta viešomis demonstracijomis po to, kai partnerių interneto svetainėje pateikė informaciją pagal Rusijos įstatymus e, labai dažnai teik, teisėjai yra kaltinami dėl to, kad atstovauja, e, pavyzdžiui, LGBT teisė, gina LGBT teisės. Ne, ne visi, pavyzdžiui, Golas atveju kalbant apie užsienio agentų įstatymą, dažniausiai jis yra taikomas tada, kai patogu. Tikriausiai pats neįtikinamiausias dalykas tai e, prokurorų pradėta byla prieš Dono moteris e, Novarčerkaskė Rostovo regione. E, teisme buvo teigiama, kad moteris įsitraukė politinę veiklą, E, tuo met, kai buvo paskelbta veiklos ataskaita, bet problema yra tokia, kad veiklos ataskaita, kuri pat, buvo pateikta Teisingumo ministerijai, yra privalomas dalykas pagal Rusijos įstatymus. Taigi laikomasi vieno įstatymo ir tuo pačiu pažeidžiamas kitas įstatymas. E, dėl įstatymų yra daug neiškumų E, dėl baudžiamosios e, nevyriausybinių organizacijų atsakomybės, jeigu nesilaiko e, užsienio agentų įstatymo. Baudžiamajame kodekse nėra pakankamai informacijos dėl to, ką reiškia piktybinis įstatymo nesilaikimas. Ir už tai galima būti nubaustam dviejų metų įkalinimui ir e, asociacija Golas e, už pilietinę veiklą patyrė sankcijų ir visai neseniai taip nutiko ir organizacijai Memorial. Buvo ir tokių nevyriausybinių organizacijų, kurios laimėjo bylas teisme ir dvyl, buvo paskirta bauda 12 500 eurų bauda LGBT grupiai. Bet ir byla buvo laimėta, tačiau tai nepadėjo. Viena iš tų grupių buvo likviduota anksčiau nei buvo laimėta byla. Kita LGBT organizacija taip pat turi sumokėti didelę baudą E, prokurorai tris kartus e, e, rinkosi į teismo posėdį, du kartus nevyko teismo posėdis ir tik trečią kartą įvyko. Ir organizacijos nuola, organizacijoms yra nuolat grasinama naujais teismais. Paprastai investuojama labai daug lėšų į teismų procesą ir mes turime gintis pirmiausia patys, o tik po to galime padėti kitiems. E, vienintelis dalykas, kuris gali padėti, tai panaikinti šį įstatymą. Priešingų atveju visą laiką bus baudžiamosios atsakomybės grėsmė. Ačiū. Ačiū, kad nepasiūliau daugiau sprendimų, tik vieną. Ačiū už pasisakymą, o dabar žodį suteiksiu poniai Lokšinai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo jūsų pasakytos pastabos e, posėdžio pradžioj, kad e, jūs e, sakėt, kad iš Rusijos mus pasiekia ir teigiamų žinių per pastaruosius metus. Antai kad e, pažeidžiamiausi politiniai koliniai, kaliniai paleisti, Mikhailas Kordorkovskis, dvi e, moteris iš Pussy Riot e, grupės ir 30 Greenpeace e, aktyvistų. Taip, iš tikrųjų, žinios yra geros, tačiau aš norėčiau paminėti dar kitą dalyką. Taip, e, sunku būtų nesidžiaugti, kad e, dabar tie žmonės laisvėje. Tačiau, nors jie yra laisvėje, e, vis dėlto tai nereiškia esminių pasikeitimų, turiu galvoje Rusijos teisinę sandarą. Yra dar gerai žinomų politinių kalinių, E, kurie, o Rusija šiaip jau to, to, tokių veiksmų ėmėsi tiesiog ruoždamasi sočio olimpinėms e, žaidynėms, tačiau tai nereiškia šalies liberalizavimo. Ir iš tikrųjų tai dar nieko e, savaime nepasako apie teisingumo padėtį šalyje. Tad tie išleidimai į laisvę atskirų E, konkrečių asmenų, tačiau tai nereiškia esminio e, teisės padėties pasikeitimo, nes tebe vyksta politinės manipulacijos. Kaip jūs žinot, Human Rights Watch e, Maskvoje veikia jau 20 metų. Tai toks pat laikotarpis, kaip ir tos laikinos Rusijos vyriausybės laikotarpis. Tad šitoji organizacija labai atidžiai stebi padėti vietoje ir e, šiaip jau dabar galima e, galima tiesiog konstatuoja, kad e, tikrai visuomenė slopinama ir, ir dabar jau tai, tie, tai daroma per pusantrų metų. Ir yra ta, to slopinimo tam tikrų konkrečių elementų. Yra Taip, 2011-2012 metų pradžioje buvo mm, masinio protestavimo, tačiau e, Kremlius dabar telkia konservatyves pajėgas ir tiesiog nukreipti visuomenės nepasitenkinimą kitą linkme, tiesiog pasirinkdami tam tikrus priešus. Ir tada E, taip, tada čia vėlgi tiesiog e, supriešinami dalykai - tradiciška, netradiciška, rusiška ir užsienio dalykas. Tad parenkami tam tikri priešai, tai yra paprastai nepriklausomi aktyvistai, kurie šiaip jau turi ryšių su nevyriausybinėmis užsienio organizacijomis ir jie paprastai visuomenėje piešiami kaip tam tikros marionetės, šnipai, išdavikai. Tad tie priešai pirmiausia yra LGBT asmenys ir tai e, jie kaltinami jaure propaganda, tiksliau jau, jau, jaurios e, propagandos skleidimu apie netradicinius ryšius. Be to, tokie priešai yra migrantai, jie irgi panaudojami kaip neteisėti tam tikri sąjungininkai. Tai yra nerusiškas elementas, tai yra destruktyvus elementas. Tad e, tokios paradigmos naudojamos ir jos e, e, ir, ir tokie nevyriausybinio organizacijų, nevyriausybinės organizacijos laikomos kaip LGBT ir tokių netradicinių elementų gynėjais. Tad taip, visa tai daroma ruošiantis olimpiniam žaidynėms. Ir mus itin neramina štai kas, kad kai sočio olimpinės žaidynės pra, prabėgs, praeis, tai tada pasaulis nukreips dėmesį nuo Rusijos. Ir tokiu būdu tas visuomenės slopinimas jos žlugdymas ir toliau sustiprės, tęsis ir sustiprės. Todėl mes raginame Rusijos tarptautinius partnerius, ypač Europos Sąjungą, neišleisti žvilgsnio net ir po to, kai pasibaigs Sočio olimpinės žaidynės. Ir todėl labai malonu, kad Europos parlamentas E, dabar e, tiesiog e, pas, priešina, pasipriešino, išreiškė pasipriešinimą Rusijos vadinamajam užsienio agentų įstatymo prieimimui ir tiesiog kvestionuojamas tas įstatymas, daromos išvados, tokios išvados, iš tikrųjų prisidės prie e, Rusijos, e, e, tai yra žmogaus teisų užtikrinimo Rusijoje. Tai yra labai svarbu šiomis aplinkybėmis, net ir visuomenės slopinimo tokioje atmosferoje labai svarbu, kad 28 valstybės narės kalbėtų vienu balsu apie tai. Dar norėčiau paminėti Sočio olimpinės žaidynės. Aš įsivaizduoju, kad jūs jau laukėt uh, tų žaidinių, nes paprastai žaidinėse dalyvauja atletai, sportininkai, pasiekiami rekordai. Rusija iš tikrųjų e, kuria tam tikrą prestižą mm, rengdama e, žaidynės. Tačiau su tuo susijusi ir tam tikra atsakomybė. Ir šiuo atveju likimo ironija yra ta, kad ši šalis, kuri rengia tokias žaidynės, dabar prieš mažiau negu metus e, priėmė e, diskriminacinį LGBT įstatymą. Ir visa tai padaryta ruošiantis olimpinėms žaidynėms. Ir tuo įstatymu dabar jau prasi, tikrai atvertos duris e, diskriminavimui. Tai yra didžiulė problema. Na ir poli, politinius sprendimus priimantis e, asmenys aiškiai pasakė priimdami šituo įstatymu. E, ir kartu, e, ir kartu taip dabar ta žaidinių atidarimo oficiali ceremonija iš tikrųjų laikytina kaip šau. Ir tokiu būdu iš tikrųjų reikėtų pasinaudoti mm, galimybę per, per olimpinių žaidinių atidarimo ceremoniją kartu išsakyti nuogastavimus dėl žmogaus teisų padėties Rusijoje. Ačiū, ponė Lokšina, ir aš dar pamiršau pamiršau paminėti poną Dolgomą, mes paprastai e, kviečiam e, konkrečios e, valstybės oficialius atstovus į mūsų tokio pobūdžio renginius, tad sveikas atvykęs. Na ir dabar suteiksiu žodį ponui Vanijai Kilderiui iš kvartyra organizacijos. Labai ačiū, ponė pirmininkė, laba diena visiems. Garbimieji komiteto nariai, Pirmiausia, pradėsiu nuo geros žinios. Pirmą kartą Rusijos istorijoje, turiu galvoje pastaruosius penkerius dešimt metų, dabar jau galima atvirai e, aptarinėti biseksualumo, e, homoseksualumo ir kitus su tuo susijusius klausimus yra, vyksta diskusijų forumai internete, vyksta filmų festivaliai skirti šiai temai. E, Šiaip jau daugiausia Rusijos didžiuosiuose miestuose. Tad e, visų tų renginių mintis e, tiesiog skleisti žinias, žinias apie tokios orientacijos asmenis. Ta tema tikrai praranda tokio tabu temos statusą. Nepaisant e, visų šių diskusijų, visų šių renginių, vis dėlto pastebima, e, pastebimas politinis ir religinis priešinimasis. Dažnai prieš homoseksualus ir kitus LGBT asmenis e, imamasi smurto, prieš juos dažnai pasisako pats prezidentas Putinas tiesiog įmamasi e, propagandos veiksmų, e, paminamos e, LGBT asmenų teisės, tarsi tai nebūtų pagrindinės teisės. Tad LGBT asmenys, homoseksualai iš tikrųjų išstumiami už visuomenės ribų. Po dešimtmečius trukusių persekiojimų e, homoseksualumas paskelbtas už įstatymo ribų. Ir kaip tik e, būtent e, tai buvo viena priežasčių, neleidusių Rusijai savo laikų stoti į Europos tarybą. Na, o šiandien vėlgi E, homofobiniomis nuostatomis vadovaujant, vad, neretai vadovaujamasi Rusijoje tiesiog siekiant politinių tikslų ir nukreipiamas tokiu būdu Rusijos visuomenės dėmesys nuo korupcijos ir kitų pikdžaizdžių. Žiniasklaida, e, vyriausybės e, kontroliuojamos, tele, kontroliuojamos televizijos, radijos stotis panaudojamos tokiai propagandai ir e, skleidžiamos, e, tiesiog tai kelia tiesiog visuomenės baime ir dažnai išpoliai prieš e, homoseksualus ir kitus asmenis, liek, išpoliai lieka tiesiog netraukiami baudžiamojom atsakomybėn. Vyriausybės, institucijos, policija tokioje situacijoje elgesi visiškai pasyviai. Rusijoje galima mušti homoseksualą ir už tai visiškai neužsitraukti jokios atsakomybės. Skleidžiamos mintis, kad e, reikėtų naikinti, mušti, e, kankinti e, homoseksualus ir po to apie tai skleisti informaciją net internete. Tad aš norėjau Tik tai dar pasakyti, kad e, prieš LGBT asmenis nukreiptas įstatymas e, buvo pacituotas ponios Salvatovos pasisakymę. Tad uh, yra asmenų, e, tokių, tai yra tiesiog pasisakymai kad, apie tai, argumentai, kad yra ir žymių žmonių, žinomų žmonių gyvenančių netra, netradiciniuose santykiuose, e, visą tai laikoma propaganda. Tad tokių girdim pasisakymų. Ir dažnai vėlgi homoseksualų poros, e, jų santykiai iškraipomi. Na, o dabar norėčiau apsistoti ties labai svarbiu elementu, būtent jaunimo klausimu. Informacija apie seksualumą, seksualinę orientaciją vėlgi šiame naujajame įstatyme e, numatyta su tuo susijusi nuostata. Šiaip šis įstatymas nenumato jokios e, kitokios orienta, lytinės orientacijos jaunų žmonių e, apsaugos. Jie tiesiog paliekami nuo šalyje. Jie yra pažeidžiamoj situacijoje. Ir tokių asmenų, beje, sakykime, savižudybių skaičius yra kur kas e, didesnis palygint su įprastinės lytinės orientacijos asmenų savižudybėmis. Tad, e, tad tokie tad išpoliai prieš e, netradicinės e, lytinės orientacijos asmenys dažnai, dažnai skatina šiuos nusižudyti. Ir norėčiau atkreipti jūsų komiteto narių dėmesį į dar štai tokį dalyką. Su ponia Soldatova reikėtų aptarinėti šį klausimą, e, būtent, kad šioji pateiktų mokslinių e, argumentų pagrindžiančių įstatymo prieš e, LGBT asmenis pagristumą, būtinumą. mes e, šiaip jau turim žinių, kad dešimtis e, homoseksualios orientacijos žmonių ieško e, prieglopšio Vokietijoje. Tai yra nepateisinama situ, situacija. Kągi, ačiū. Manau, kad Galėsime dabar išklausyti e, narių, e, taip pat išvis veiksmų tarnybos ir ponas Dolgovas taip pat galės pasisakyti. Taigi, kas prašo žodžių, ponas Kešman, Šulc, ponia Jolanda, ponas Landsbergis, ponas Donskis. Kągi nemažai norinčių pasisakyti kolegų. Ir turime maždaug pusvalandį. Ponas Kašmin. Ačiū pirminkė. Noriu pasveikinti jūs ir komitetas surengus šį klausimą. Esu Michael Cashman, esu Junktinės karalystės leiboristų atstovas, e, taip pat e, esu gėjus ir atvirai tai pripažįstu. Jūsų mums pateikti duomenys rodo, kad netolerantiškumas e, didėja, ta netolerancija, kuri buvo gana ryški dar sovietmečių, tik didėja. Tai akivaizdu. Įdomu tai, kad e, pats įstatymas, kuris šiuo metu vykdomas visoje Rusijoje, e, buvo e, sukurtas 98 metais Junktinėje karalystėje, kai Margaret Thatcher uždraudė skatinti homoseksualumą. Kas už tuo slypi? Tai vyko tuo pačiu metu, kai buvo ekonominių problemų, vidaus problemų, kai buvo kritikuojama vyriausybė. Ir prielaidos šio argumento atrodo e, visiškai netinkamos. Ar e, įsivaizduokite, kad e, jums 17-18 metų jūs esate heteroseksualas ir vieną rytą pabundate ir galvojate, ai, mačiau tokį plakatą, kuriuo skatinamas homoseksualumas, tai būsiu homoseksualas. Mm. Ir žinote, kad e, jūs būsite diskriminuojami, neturėsite jokių teisių, e, būsite mušami ir taip toliau. Ar kas nors iš tikrųjų tiki, kad e, tai gali būti, kad galima skatinti ar propaguoti tam tikrą seksualumą? Taigi, tikrai neįtikėtina, kad informacijos teikimas yra propaganda. Informacija informuoja, suteikia informacijos žinių ir dėl to tai yra daroma dėl to, kad būtų tiesiog daugiau tolerantiškumo mažumų atžvilgių, kad nebūtų patyčių, kad nebūtų diskriminacijos, homofobijos, homofobija, ksenofobija, antisemitizmas, visą tai Rusija beje skatina ir um, e, visą tai, e, visi šie reiškiniai e, padidėjo sostinėse, tokiuose kaip Amsterdamas, Berlinas ir kitur. Ir tai įvyko kartu su ekonominė krize, kuria prisidengiama. Ir um, noriu, kad plenarinės sesijos metu, kai balsavome visi kovodami su netolerancija prieš homoseksualus Rusijoje, kad jūs prisimintumėte tai. Tik praeitą savaitę e, įsakėme nuogastavim dėl to, kas vyksta Afrikoje, dėl to, kas vyksta Rusijoje. Ir aš norėčiau, kad jūs apie tai pagalvotumėte, nes Europa E, yra pagrindinių e, vertybių ir e, teisių Europa. Ir tų vertybių turi paisyti ir tos šalis, su kuriomis esame sudarę asociacijų susitarimus ir mes tikrai ne, nekeisime savo požiūrio į šių žmonių teisės. Man labai malonu pirmininkė paminėti, kad JAV prezidentas, Junktinės karalystės ministras, pirmininkas nusprendė, kad nedalyvaus Sočio olimpinių žaidinių atidarime E, dėl to, kad nenori remti šių e, represinių ir e, kenksmingų įstatymų, kurie yra kenksmingi vaikams ir moteriams bei vyrams, kurie yra LGBTI. Ačiū. Ačiū, Michael Cashman, dabar ponas Šulc. Na, Vėlgi grįžtame prie to sudėtingo klausimo, ar turime ten vykti ar ne, ar galime dalyvauti, ar turėtume protestuoti nevykdami į Sočį. Yra žinoma protingų argumentų už abu variantus ir išklausęs kalbėtojų norėčiau pasakyti, kad mes vakarų Europoje neturėtume savęs klaidinti, kad ta amnestija kažką pakeitė, kad dabar ten įsivyravo teisinė valstybė. Tai e, vis dėlto atsitiktiniai sprendimai, kurie tebe priimami, e, baudžiami nekalti žmonės, jie yra įkalinami ir e, kartais atsiranda ir tokių atsitiktinių sprendimų, kai žmonės yra paleidžiami laisvę. Aš klausiau Khodorkovskio, kodėl jis buvo išlaisvintas. Jis e, pats to nežino, jis buvo tiesiog paleistas į laisvę ir e, įkištas į lėktuvą į Vokietiją. Jis norėjo aplankyti motiną, bet e, jam teko išvykti į Vokietiją. Taigi tokie sprendimai yra priimami atsitiktiniu būdu, gal grasinama mirtimi, gal grasinama trečiųjų teismų. Na, gal e, kažkas jau čia nusprendė, kad jau dešimt metų jis kalėjo, reikia jo pagailėti. Tai nėra iš tikrųjų teisinė valstybė. Tai nėra įstatymo viršenybė. Nematome jokių pokyčių visuomenėje, kaip e, Hruščiovo ar Gorbačiovo laikais, kas dėl užsienio agentų įstatymo jis pažadina blogiausius prisiminimus apie gulago laikus ir e, tokie kaltinamai, kad esate užsienio agentas, e, tikrai yra baisus ir susijęs su praeitimi. Jie kelia pasibaisėjimą. Turiu klausimą. Matome tai, kas vyksta Ukrainoje. Matome, kaip skubiai parlamente priimami ribojantis įstatymai, kuriais yra slopinamos demonstracijos, diskriminuojami homoseksualai. Rusijoje buvo patvirtintas tas propagandos įstatymas, taigi matome, kad e, teisinėje Rusijos sistemoje imamasi ribojančių priemonių, e, kurias e, Putinas remia ir kurios yra eksportuojamos į kaimininės šalis, Eurazijos šalis. Taigi, kaip Jūs vertinate šią situaciją? kai Rusijos ribojantis įstatymai taikomi ir Ukrainoje. Ačiū. Po to pabaigoje galėsite atsakyti į šiuos klausimus, ponia Ojoland. Ačiū. Dėkuoju už tai, kad atvykote, kad papasakojote mums apie savo poziciją ir Tikiuosi turėsite ir mums kokiu nors pasiūlymu, ką mes Europos parlamente galėtume nuveikti, kad spręstume tam tikras problemas Rusijos federacijoje. Esu Europos liberalų šeimos narė, taigi palaikome glaudžius ryšius su liberalais Rusijoje. Šiandien gavau detalesnės informacijos iš Jabloko partijos, kurios aktyvistai neseniai buvo areštuoti Krasnodare ir Jekaterinburgė dėl jų vykdomos politinės veiklos ir dėl to, kad protestavo dėl žalos aplinkai statant olimpinių žaidinių objektus. Sočyje. Taigi kyla klausimas, ką galima daryti, ką reikėtų daryti, kai viena vertus yra paleidžiami į laisvę tie žymus politiniai kaliniai ir kartu tuo pačiu metu yra vėlgi areštuojami, įkalinimi nauji žmonės vėlgi dėl politinių priežasčių. Dabar dar dėl sočio. Tikrai girdime baisios informacijos apie gyvūnų žaudimą gatvėse naktimis. Rusijoje yra tipiška, kad šunys, pavyzdžiui, tiesiog vaikšto gatvėmis, bet girdėjau, kad vakarais naktimis tie gyvūnai yra žudomi ir praktiškai tai pasakytina ne tik apie gyvūnus, bet ir apie žmonės, kurie yra žudomi gatvėse, kurie yra išvaromi iš ten. Ar tai yra tiesa ir ką pilietinė visuomenė Rusijoje gali daryti, kad uh, užkirstų tam kelią arba kas nors kitas, juk uh, e, e, žudimas vykdomas ne tik uh, šaudant tuos gyvūnus, bet naudojant nuodus ir kitas priemonės. Ačiū dabar ponas Donskis. Ačiū pirminkė. Tiesą sakant, Kartuodamas tai, ką sakė kolega ponas Kešman, e, pasakysiu, kad niekada nesupratau, kaip e, su kuo susijęs tas įstatymas dėl teigiamos informacijos apie LGBTI e, sklaidą. Gerai, tarkim, čia, kai lektorius universitete teigiamai kalba apie Čiaikovskį arba ką nors kitą, ar e, jam irgi bus taikomas tas įstatymas, kad jis skleidžia teigiamą informaciją apie gėjus, lesbietės, jeigu, pavyzdžiui, apie Virginia Woolf e, kalbėtų, teiktų teigiamos informacijos. E, vėlgi dabar dėl e, užsienio agentų įstatymų atrodo, kad grįžau į praeitį. Toks įstatymas praktiškai uždraudžia NVO privatiems universitetams vykdyti bet kokią veiklą, nes iš tiesų visur yra kažkokių organizacijų, kurios gauna lėšų iš užsienio. Ir e, dėl tokio įstatymo e, visiškai žlugs e, tarptautinė mainų sistema visom prasmėm. Ir galbūt iš esmės nesutarėm su Rusija žmogaus teisų klausimais, bet šiuo atveju tai yra visiškai kažkas išskirtinio. Tai jau žaidimas su ugnimi. Ir yra skatinami uh, kraštutiniai dešinieji ir dėl to tikrai ateityje gali kilti labai rimtų problemų. Aš noriu pasteirauti kolegų iš Rusijos, kuriems beje noriu padėkoti už jūsų drąsą, už jūsų darbą. Jūsų nuomonė, ar tai yra koks nors ypatingas signalas kraštutiniams dešiniesiems Rusijoje, ar nu, kokiu tikslu siekia Kremlius remdamas tokius įstatymus. Ačiū, dabar ponas Landsbergis. Ačiū. Ačiū, pirminkė. Turiu du, tris labai trumpus paprastus klausimus mūsų svečiams dėl agentų, dėl. Dėl seksualinių santykių propagandos ir kitų klausimų. Ar e, yra kitos organizacijos, e, ar jos turi prievolę registruotis vidaus agentais ar ne? Jeigu ne, galbūt Dumoje yra kokiu nors iniciatyvų, kad šis spraga būtų užpildyta. Ir jeigu taip, kodėlgi neturime informacijos apie tokio, tokias teisėkuros pastangas. Dabar dėl e, Rusijos įstatymo ar dabartinė padėtis teisės, teisėkuros srityje Rusijoje. Uh, rodo, kad yra skirtumų tarp e, Rusijos įstatymų tvirtinimo parlamente ir Kremliaus įstatymų, kurie tik automatiškai yra pasirašomi Dūmoje. Ką mes matome Ukrainoje? E, matome, kad žmonės yra mušami, e, žudomi, ką tik iškepto įstatymo vardan įstatymu, kuris buvo patvirtintas apeinant bet kokias parlamentinės procedūras. Ar tai yra daroma pagal Ukrainos įstatymus? Gal reikėtų ir ukrainiečių paklausti apie jų įstatymus. Na ir dėl seksualinių santykių propagandos Rusijoje. O tai kaipgi dėl tradicinių seksualinių santykių propagandos Rusijoje? Pavyzdžiui, kai e, žmonas nuolat e, muša vyrai, kad e, tradiciškai būtų įrodyta, kad e, jeigu muša, reiškia myli. Kaip su tokia propaganda ir diskriminacija? Ačiū. Ačiū, ponė Landsbergi. Dabar ponas Degat iš išorės veiksmų tarnybos kelioms minutėms žodis jums. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti, kad organizavote, surengėte šį, šios klausimus. Iš tikrųjų labai ypatinga, kad šioje salėje dalyvauja iš Rusijos atvykę žmogaus teisų gynėjai ir aktyvistai. Taip pat e, puiku, kad dalyvauja ponas Daugov, e, jis atstovauja ambasadą ir e, taip pat turime dalyvaujančių Rusijos institucijų atstovų ir žiniasklaidos atstovų. Manau, kad tai yra labai unikalus atvejis ir tikėkimės, kad tai bus postumis kitiems įvykiams, ne tik čia Briuselyje, bet ir Maskvoje. Mano pastabos tokios. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti Europos parlamentą, kad domisi situacija Rusijoje ir yra dvi labai svarbios pasiekmės. Pirmiausia, žmogaus teisų aktyvistai turi galimybę pasisakyti tais klausimais ir gali suteikti mums naujausios informacijos apie įvykius Rusijoje. Mums reikėtų daugiau tokios informacijos ir taip kalbėtis reikėtų ir ne tik čia Briuselėje, bet ir Maskvoje. Antra, mes matome, kad žmogaus teisės tai ne tik hobis, ne tik lobizmas, bet tai yra, tai yra svarbu ir visiems parlamento nariams, ir visiems Europos piliečiams. Tai yra svarbu ir mūsų santykiams su Rusija kaip strateginė partnerė. O trečias dalykas, e, jūsų parlamento komitetas yra aktyvus ir teisėkūros rytyje ir susitinkama su Dūmos atstovais. Taigi labai svarbu, kad jūs naudotumėtės šiais kanalais siekdami perteikti Europos parlamento nuomonę. Dar vienas dalykas, kuris svarbus, yra tai, kad džiaugiamės tą informaciją, e, kad galėjome ją išklausyti šiandien, mes nuoladomėmės situaciją Rusijoje, vertiname visą patiktą informaciją, mums svarbus visi pateikti pavyzdžiai, mes jais naudosimės ir toliau, konsultuodamiesi žmogaus teisų klausimais per aukščiausiojo lygio susitikimą ir per kitų institucijų susitikimus. Kaip žinote, aukščiausių lygių susitikimas vyks po savaitės. Taip pat džiaugiamės, kad dalyvauja ponas Dolgovas ir Rusijos mis, misijos Briuselyje atstovai. Tai yra geras ženklas, kad jie dalyvauja mūsų posėdėje. Manau, kad mūsų diskusijos bus vaisingos ir norėtume kad tokiuose diskusijose dalyvautų ne tik užsienio reikalų ministerijos atstovai, bet ir teisės saugos atstovai, ir teisėjai, ir prokurorai atlieka labai svarbų vaidmenį e, vykdydami įstatymus. Taigi būtų puiku, jeigu šių institucijų atstovai taip pat galėtų dalyvauti diskusijose ir išsakyti savo nuomonę. Kaip žinote, prieš savaitę Teisėjų sąjunga pateikė savo išvadą dėl vizų draudimo įgyvendinimo. Ir matome, kad tai susiję ir su teisėjų, teismų veikla, kad tai susiję ir su žmogaus teisėmis, taigi labai puikia galimybė būtų teisėms pasikeisti informaciją. Dėl teisės aktų akivaizdu, kad Ar tai būtų teisės aktai dėl blasfemijos ar LGBTI, visi kelia didelį susirūpinimą ES ir toliau kels didelį susirūpinimą. Mes ir toliau pasisakysime šiais klausimais. Neramu, kad šie teisės aktai yra naudojami ir kaimininėse šalyse ir tai tikrai blogas ženklas. Dėl žodžio laisvės leiskite pasakyti, kad pagal rapotiesam frontie. E, Rusija yra tikrai sąrašo apačioje ir Rusijos piliečiai nusipelnę geresnio vertinimo. Mes esame pasirengę dirbti su Rusija, bendradarbiauti, kad situacija ateityje keistusi. Mes savo ruoštų kaip ponia Lokšina teigė, e, nesiliausime domėjęsi šiais klausimais, susitelkę ties jais. Mes ir toliau e, turime, mili, kasmet įleidžiame, išleidžiame apie 3 milijonus eurų e, pilietinės veiklos aktyvistams. Mes ir toliau teiksime finansavimą jiems ir tikimės, kad jie galės vykdyti savo veiklą. Ir kaip jau sakiau, kiekvienu atveju ir kitą savaitę išsakysime savo susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties ir pirmininkas Barozo ir ponas Rompėjus ir prezidentas Putinas dalyvaus ir šie klausimai bus įtraukti į darbo tvarkę. Tikimės, kad mūsų ES dialogas su Rusija bus prasmingas ir ateityje. Ačiū. Ačiū. Dabar jau galėčiau pasakyti, kad kovo mėnesį pakomitečio posėdėje mes kalbėsime apie įkalinimo sąlygas Rusijoje. Gal tai būtų naudinga žinoti Rusijos ambasados atstovams. Na, ponė Dolgov, gal norėtumėte pasisakyti trims minutėms? Ačiū pirmininkė. Na, turbūt nusiviltumėte, jeigu pasakyčiau, kad nenoriu kalbėti, juk akivaizdu, kad tikrai yra įdomu klausytis šios e, dienos diskusijų. Kalbėsiu rusiškai dėl to, kad ir nėra daug laiko. Aš jau antrą kartą dalyvauju šiame posėdėje, tokiame posėdėje ir privalau pasakyti, kad pirmą kartą šiandien išgirdau teigiamų dalykų apie tai, kas vyksta Rusijoje žmogaus teisų situa kalbant apie žmogaus teisų situaciją. Nekartosiu to, tai jau buvo paminėta. Ir manyčiau, kad nepaisant visų jausmų, tai yra teisingi vertinimai, tai reiškia, kad iš ties situacija keičiasi ir sunku tai paneigti. Yra problemų, yra sunkumų. Visur jų yra. Ir trijų minučių pabaigoje pasistengsiu kalbėti ramiau. Aš e, nenorėčiau dabar skaityti paskaitos, neturiu nei laiko, nei noro tam. Tik norėčiau paminėti, atsakyti gal greičiau vieną kitą dalyką. Puiku, kad ponia Lokšina jau e, matė atidarimo ceremoniją. Ji yra turbūt vienintelis asmuo, kuris jau tai matė. Aš dar nemačiau atidarimo ceremonijos, bet privalau priminti poniai Lokšinai, kad jeigu ji jau matė visų olimpinių žaidinių atidarimo ceremonijas, tai ta pozityvioji propaganda E, kultūros, sporto, socialinių, ekonominių ir kitų šalies pasiekimų, kurioje vyksta olimpinės žaidynės, tai visuomet vyksta. Tai vyksta nuo Graikijos, nuo antikos laikų, bet dabar negryšiu taip toliai į istoriją. Vienas iš parlamento narių minėjo tai, kad Obama ir Cameronas nevyks į olimpinės žaidynės. Taip, Tai yra olimpinės žaidynės, ne didžiojo aštuntuko susitikimas. Mes laukime sportininkų. O tie svarbus asmenys, kurie norėtų atvykti, visada yra laukiami, jiems nėra jokios pareigos tai daryti. Na, vėliau Sočyje tais pačiais metais vyks ir didžiojo aštuntuko susitikimas. Ponas Dolgovas kalbės tris minutės, tai jam turi būti suteiktas tas laikas pirmininkės pastaba. Atidžiai klausiausi pastabų. Mūsų paprašyta nepolitizuoti olimpinių žaidinių ir mes to paties jūsų paprašytume. Palikime tai sportininkams. Memorial atstovais pasisakys pamiršo paminėti vieną svarbų dalyką. Ir tai yra labai nedidelis, bet svarbus dalykas. Tai yra Memorial organizacijos e, gaunamos dotacijos, kurios, skiria Rusijos, kurios ga, skiriamos iš Rusijos biudžeto. Yra labai svarbu prašyti tų dotacijų ir gauti jas, kaip ir Maskvos Helsinkio grupė, kaip ir Agora grupė, daug kitų nevyriausybinio organizacijų gauna finansavimą iš Rusijos biudžeto. Uh, E, vadinasi, jeigu jūs dirbate, mm, kaip nurodyta Konstitucijoje, e, jeigu jūs laikotės įstatymų ir norite bendrauti su Rusijos visuomenė, norėčiau paminėti, kad yra 200 tūkstančių nevyriausybinio organizacijų Rusijoje ir regis tik trys jų atstovai kalbėjo. Šis bendra, tai yra Mm, naudinga, jeigu Maskvos Helsinkio grupės vadovė e, norėtų gauti dotacijas tik iš Rusijos biudžeto, bet ne iš užsienio, tai būtų jos sprendimas. Norėčiau pasakyti, kad 2013-aisiais e, Rusijos vyriausybė nevyriausybinėms organizacijoms skiria finansavimą. Ir taip, ponė Landsbergi, nėra tokio dalyko kaip vidaus agentas valstybė teikia paramą nevyriausybinės organizacijoms, tai yra tarptautinė praktika, kuri yra taikoma visose šalyse. Taigi bendra pagalba yra 3,2 milijardų rublių. Milijardų rublių, tai yra didžiulė suma. Ir ji tris kartus buvo padidinta žmogaus teisų organizacijos, tai yra tik nedidelė NVO dalis, jiems skiriama pusė milijardo rublių per metus. Ir tai yra labai ženkli suma. E, dar norėčiau pasinaudoti galimybę atsakyti klausimus. E, šie klausimai buvo skirti ne jums, jau penkias minutės kalbėjote ir puiku, kad pacitavote, kad pasakėte, kiek yra skiriama nevyriausybinėms organizacijoms, tik ačiū Jums. Kaip supratau, mano laikas baigėsi. Taip. Kaip jau minėjau, e, Rusijos klausimų bus dar vieni klausimai kovo mėnesį. Na, o dabar turiu labai griežtai skirtyti laiką visiems e, mūsų pranešėjams. Jums po dvi minutės, ponė Kilba. Pradėkime nuo jūsų. Ich möchte einmal auf die Bemerkung von Herrn Dolgov eingehen, und zwar Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į pono Dolgovo pastabą. Taip, buvo paminėta, kad e, iš tikrųjų e, įvyko teigiamų tam tikrų poslinkių. Tačiau aš e, šiaip jau jų neminėjau pats. Turiu galvoje LGBT asmenų padėtį. Tai yra nepaisant e, visos tos propagandos, e, tai yra vis dėlto mes matom, kad vyriausybė imasi propagandos veiksmų prieš savo pačių piliečius. Ta mes matom. Dabar, dabar dar dėl klausimų, kurie buvo paminėti čia pakomitetie. Tai, manyčiau, reikėtų daryti didesnį spaudimą Rusijos vyriausybei. Aš nežinau, kiek nevyriausybinės organizacijos tai galėtų padaryti, nežinau, kiek e, tos organizacijos gali pakeisti Rusijos e, paprastų žmonių nuomonę, bet vis dėlto kažkokių pastangų reikėtų daryti, reikėtų pasinaudoti bet kokią progą ir bet kokią paramą tam. Be to, kaip jau esu sakęs, Rusija, Rusijos žmonės ir ši šalis iš tikrųjų nusipelno e, deprom, demokratijos, nusipelno žinojimo. Tai yra žinios neturėtų būti kažkieno e, monopolis turėtų būti skleidžiamos e, tinkamos žinios apie e, kartu homoseksualumą ir kitus susijusios reiškinius, e, kartu užtikrinamos teisės į privatų gyvenimą, į, kaip ir teisės į darbą ir kitos teisės. Dar trumpai sureaguosiu jūsų klausimą, ponė Landsbergi buvo paminėtos asmenybės kaip Leonardas da Vinčis ir kiek apie tai būtų galima kalbėti apie tokias, asmen, tokius asmenius Rusijoje. Čaikovskis buvo paminėtas ir paprastai daroma aluzija tiksliau apie tai e, ap, e, užsiminimai apie būtent e, kompozitoriaus Čaikovskio lytinę orientaciją, jų paprastai nerasim biografijose. Labai ačiū. Taip, aš tiesą pasakius, nelabai supratau pono Dolgovo e, užuominos, kad esą aš esu vienintelė, kuri, kuri jau matė e, olimpinių žaidinių atidarimo e, ceremoniją. Aš norėjau, ne tą norėjau pasakyti. E, Ir tikrai atsiprašau, jeigu aš e, netaip išreiškiau savo mintį, kadangi anglų kalba nėra man gimtoji. Tačiau aš norėjau pasakyti štai ką. Taip, paprastai olimpinės žaidynės susijusios su uh, atletais, sportininkais ir labai svarbu šaliai uh, pasiūsti savo uh, E, komanda, e, bet kita vertus paprastai atidarimo e, ceremonijos vėlgi panaudojamos ir kad geriausiai parodytum savo šalį, o Kremlius dabar tą panaudos tiesiog propagandos tikslais. Toliau, dar buvo pateiktas klausimas dėl būtent E, tų e, žudinių, e, brutalių laukinių benamių, šunų, kačių, gyvūnų naikinimo sočyje. Šiaip turiu pasakyti, kad yra dvi organizacijos Sočyje, kurios viešai kelia šį klausimą E, būtent, bet kito, kita vertus e, institucijos, valdžios organai e, persekioja šitas organizacijas. Kitas klausimas dėl LGBT asmenų teisių. Iš ties buvo minima ir iš tikrųjų yra iš smurto atvejų prieš tokius asmenis ir kaip reaguoja E, paprastai, e, paprastai mm, e, valdžios organai. Aš manyčiau, kad LG, prieš LGBT asmenis nutri, nu, nukreiptas įstatymas buvo priimtas tiesiog tenkinant tam tikrų konservatyvių visuomenės sluoksnių uh, interesus. Ultranacionalistų uh, grupės, kurios vėlgi su tuo susijusios ir jos irgi dažnai pris, prisideda prie e, nusikaltimų prieš tokius asmenis. Labai gerai, kad ponas Dolgovas paminėjo e, tai, kad Rusijos nevyriausybinės organizacijos be visą kitą gauna ir paramą iš valstybės biudžeto, bet tai yra labai gerai, nes tos organizacijos pačios gali tiesiog spręsti, kokią paramą pasirinkti. Labai ačiū, ponė Lokšina, ponas Korotėjevas. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū, kad sudarė tokią retą progą tiesiogiai pasikalbėti su vyriausybės, Rusijos vyriausybės atstovais, tiesiogiai, akis akin, nes mes paprastai kalbame su tik tai Rusijos teismuose per bylų nagrinėjimus. Ponui Dolgovui norėčiau štai ką priminti. kad čia mes kalbam iš tikrųjų ir apie mano pinigus, nes aš irgi esu mok Rusijos mokesčių mokėtojas. Ponas Dolgovas e, šiaip jau nepriklausomas, kita vertus ir mano organizacija Memorial, kaip ir kitos panašios organizacijos, irgi yra nepriklausomos, jos gali pasirinkti, tai yra finansavimo būdus. Na, o dabar finansavimo šaltiniai aiškiai turėtų būti įvairūs. Ir kolegė Tanė tą labai aiškiai pabrėžė. Čia iš tikrųjų nekalbam apie diskriminavimą. Atsakysiu į pono Donskio klausimą dėl teigiamos informacijos apie LGBT. Iš tikrųjų, pagal Rusijos konstituciją draudžiamas diskriminavimas. Ir e, teismas vienoje byloje mokytojams, tiksliau profesoriui ar mokytojui, pasakė, kad negalima kalbėti, tai yra tai, kad negalima pagal konstituciją teigiamai kalbėti apie LGBT asmenų teisės, uh, tai nereiškia, kad pažeidžiamos jų teisės, mokytojų teisės. Toliau buvo paminėta vidaus agentų savoka. Ir čia buvo paminėtas neseniai priimtas įstatymas Ukrainoje. Bet e, vėlgi mes šiuo požiūriu stebim e, su nerimu padėti Rusijoje. Tai yra tarsi iš Rusijos vėlgi apie tokių represyvių taisyklių tiesiog perkelimą. Pirmininkė, labai ačiū. Taip dabar buvo kartu pateiktas klausimas apie situaciją Ukrainoje. Mes apie tai užsiminėm posėdžio pradžioj. Ir e, kitą kartą, kai kalbėsim apie panašius klausimus, mes kartu e, išgirsim ir Ukrainos atstovų pasisakymus. Tad dar kartą labai ačiū. Dabar čia per mūsų diskusijas buvo keletą kartų paminėtos olimpinės žaidynės e, Sočyje. E, ir suprantama, e, mūsų, mūsų komitetas ir pakomitetis e, nenuleis žvilgsnio nuo žmogaus teisų padėties Rusijoje ir po olimpinių žaidinių. Vasario 13 numatyti, numatytos diskusijos bus kalbama apie būtent olimpinės žaidinės kartu FIFA E, ir tai yra kalbėsim ne vien tik tai apie vyriausybių atsakomybę, bet kartu ir didelių tarptautinių sporto organizacijų atsakomybę tiesiog užtikrinti, rūpinti žmogaus teisų gerbimu. Uh, Na ir ačiū už šiand, šias diskusijas šiais klausimais, o kovo mėnesį mes kalbėsim apie kalėjimų sąlygas Rusijoje. Toliau perėsim prie kito darbo tarkės punkto padėties pietų sudane klausimo. Kągi kolegos, dar turime nemažai klausimų, kuriuos turėtume aptarti ir prašysiu dabar visus susėsti savo vietas, kad galėtume aptarti žmogaus teisų padėti pietų sudane. Give them a moment or two to... Sorry. Oh, Marina, please. Yeah, we have much room. Yeah, they, they already spoke. <laughs> Now on South Sudan, I'm... Pietų Sudano tema. Esu tikra, kad visi jūs stebite nerimą keliančius reportažus žiniasklaidoje apie Pietų Sudaną. Visa tai e, yra baisu. E, nuo gruodžio e, vidurio maždaug 400 tūkstančių žmonių E, turėjo išvykti savo gyvenamosios vietos pietų Sudane ir maždaug 50 tūkstančių išvyko į e, kaimininės šalis, kai kurie netgi nuskendo Nilo upėje, mėgindami pasprūkti. Ir e, be to yra baisių smurto atvejų, yra problemų tarp pareigas einančio prezidento Kyr ir buvusio viceprezidento Maharo ir dėja visą tai kenkia demokratiniai sistemai. Praeitą savaitę buvo patvirtinta Europos parlamento rezoliucija, kurią pasmerkiam žmogaus teisų pažeidimus ir raginame visas šalis atsisakyti ginklų ir e, baigti smurtą. Taip pat e, raginame paleisti visus politinius kalinius ir šiuo metu sulaikytus 11 politinių lyderių. Deja, ES vyriausioji atstovė nusprendė nutraukti e, ES specialiojo atstovo Sudanui ir Pietų Sudanui mandatą Taip pat praeitą savaitę vyko užsienio reikalų taryba ir buvo parengtos tarybos išvados, kuriuose buvo pripažinti žmogaus teisų pažeidimai pietų sudane. Esame pakvietę ekspertus, kurie turėtų suteikti mums naujausios informacijos. Pone Marina e, Peter e, iš Vokietijos NVO Brotfurdi Welt duona pasauliui, tai yra Vokietijos e, NVO, e, kuri veikia labai plačioje srityje, politikos srityje, sutelkdama dėmesį į žmogaus teisų ir taikos klausimus. Pone Petar e, yra kontaktinis asmuo jau ilgą laiką ir atstovauja Sudano ekumeniniam forumui Europoje, sutelkiant dėmesį į taikos ir žmogaus teisų klausimus. Taip pat um, išorės veiksmų tarnybos vardu kalbės ponia Richard ir taip pat Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Peter. Aš nusprendžiau kalbėti angliškai, taip ir darysiu. Ačiū labai už kvietimą dalyvauti posėdėje. Būtų malonu, jeigu kas nors iš kolegų iš Pietų Sudano galėtų dalyvauti, kad man nereikėtų kalbėti jų vardu, tačiau tai buvo neįmanoma dėja. Taigi šiandien papasakosiu Jums apie tai, kas buvo aptarta ir kas buvo nuspręsta praeitą savaitę susitikime Nairobyje. Na Ten buvo susirinkę pilietinės visuomenės atstovai ir aš atstovauju ne tik Bread for the World organizacijai, bet ir e, Pietų Sudano ir Sudano ekumeninį forumą. Ir e, mes e, nuolat bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis Sudane ir Pietų Sudane, taigi jų vardu ir kalbėsiu. Jau 30 metų e, dirbu Sudane ir Pietų Sudane ir e, ne pirmą kartą esu šioje salėje. Žinoma, e, visi norėtų, kad mes čia neposėdžiautume, ypač Pietų Sudano klausimais. Nepolitikuodama per daug norėčiau Jums truputį papasakoti apie tai, kaip leidžiu savo dienas po to, kai gruodžio vidury prasidėjo naujų smurto uh, išpolių e, pietų sudane. Man e, paskambino e, draugai ir pasakė, kad tiesiog norėjo pasisveikinti, pasakyti labas, pasikalbėti, nes rytoj jie galėtų žūti. Ir kai kalbate telefonu su draugais, jūs girdite, kad yra šaudoma ten šalia jų ir tai yra uh, baisu. Po 2005 metų lyg ir buvo pasakyta, kad vėl neturėtų būti tokio baisaus karo, um, neturėtų būti būtinybės palikti savo gyvenamąją vietą, tačiau dabar mūsų baimės um, vis dėlto pasiteisino, dabar vėl vyksta tas baisus karas. Šis konfliktas paprastai yra vaizduojamas kaip e, konfliktas dėl valdžios tarp dviejų vyrų, o tai nėra taip. Arba e, tas konfliktas yra vaizduojamas kaip dar vienas etninio pobūdžio karas, bet taip iš tikrųjų vėlgi nėra. Konfliktas pietų sudane e, žiūrint šiuo kampu, kad tai yra dviejų vyrų konfliktas dėl valdžios ar etinis karas, Ne, mes vėlgi e, turime čia kovoti su tais visais prietarais Afrikos e, atžvilgiu, bet niekaip teigiamai negalėsime prisidėti prie šio konflikto sprendimų, jeigu laikysimės tų prietarų. Ir e, turint omenyje tą situaciją, kurioje esame šiandien, negalime elgtis taip, kaip paprastai. Tie mūsų įprastiniai sprendimai, tos įprastos priemonės, visa tai neveikia. Ir mano prognozė yra tokia, kad blogiausių įvykių pietų sudane dar sulauksime, jie dar ateityje. Aš galbūt Nekalbėsiu apie istoriją, apie tai, kas iš tikrųjų įvyko gruodžio 15-osios naktį, ar tai buvo perversmas ar ne. Neaišku, bet nutiko, kas nutiko ir manau visi esame kalti viena ar kita prasme įvairiais lygmenimis. visiškai nepakankamai įvertinau, kaip ir kitais e, atvejais. Ir aš tai, kas, kai yra organizuojamas koks nors naujas judėjimas, kai siekiama perimti valdžią paprastai tai yra daroma ir siekiant kažkokių savų interesų. Deja, pietų sudane yra naftos ir žinoma, ten atėjo žmonės turėdami savo interesus. Visi tai suprantame. Atrodytų, kad ten viskas yra tik dėl valdžios, visi buvo godus ir visi siekia savo interesų. Ir nėra vyriausybės, kuri rūpintųsi visų pirma savo žmonėmis. Ne, ji rūpinasi tik savimi visų pirma, norėjo gauti kompensaciją tam tikrą, nes e, jau pakankamai kentėjo anksčiau ir norėjo gauti kompensaciją ir e, paėmė viską, ką galėjo. Ir tai ne pirmas atvejis, kai girdime apie korupciją, jie yra korumpuoti ir visi tai žinojo ir mes visi tai žinojome, visi, kas yra šioje sąlygoje salėje. Ar mes darėme ką nors? Ne. Ir be to negalime staigiai pakeisti e, karinių pažiūrų, to karinio nusiteikimo. Tie žmonės yra traumatizuoti ir niekas nesirūpino tuo, kad reikėtų gydyti tą traumą. Ir ši baisi situacija susiklostė, todėl kad, na, žinoma, buvo žmonių, kurie sakė kažkas ne taip toje šalyje. Tai ne pietų Sudanas, kurį norėtume matyti, bet iš tiesų niekas apie tai labai nediskutavo. Ir e, niekas ne, ne, neperspėjo, kad e, viskas e, pietų Sudane klostosi pagal Eritrejos scenarijų kankinimai, žudimai. Esu dažnai pietų sudane ir susitinku su žmonėmis ir kalbuosi su jais e, ir stengiuosi kur nors už kampo tai padaryti, kad niekas nematytų, kad kalbuosi su kuo nors, nes širkščiai yra pažeidžiamos žmogaus teisės, niekas e, per daug nenori reikštis, pasakoti apie tai įvyko susitikimas su pilietinė visuomenė Nairobija ir ten buvo pripažinta to atviro klausimo metu, kad stabilumo vardan niekas nekalba apie tai, kas vyksta. Taip, yra sulaikytų asmenų, jūs jau tai minėjote, 11 politikų ir viceprezidentas, buvęs viceprezidentas Mašar e, yra pabėgęs. Bet e, kodėl apskritai šie žmonės pradėjo eiti šias pareigas? Aš nesakysiu, kad jie yra geri žmonės. Gerų žmonių nėra šioje situacijoje, bet e, bent jau jie mėgino parodyti, kad kažkas buvo negerai kad e, buvo diktatūros tendencijų, nebuvo žodžio laisvės ir taip toliau, ir kad niekas nesirūpino žmonėmis. Ir aš tikrai nesakau, kad tie patys žmonės patys rūpintųsi žmonėmis, e, tauta, e, bet jie mėgino kažką pasakyti, paprieštarauti. Ir jei bręsti šį konfliktą, taip, dėja, e, jame yra etninio pobūdžio sudėtinė dalis, etninių e, pagrindų yra žudomi žmonės, dėja, ir e, tai prasidėjo Džubaje ir turime nemažai įrodymų, kad žmonės ten buvo žudomi ir kitur pietų sudane bet e, iš tikrųjų nežinome, kas dabar kontroliuoja kariuomenę ir tikriausiai prezidentas e, e, savo dabartinėje padėtyje Uganda nesikiša taip, jis sakė, kad įsikiš, kad apgintų nepasiturinčius žmonės, tačiau neturėtume pamiršti, kad Uganda taip pat turi komercinių interesų Sudane, Pietų Sudane ir daug kitų interesų taip pat. Ir e, Mašaras sako, kad tai yra jo kariuomenė, bet daugeliu atveju žmonės tiesiog keršyje už tai, kad, kas yra visiškai nesusijęs su dabartinė situacija. Ir net jeigu dėrybos dėl paliaubų iš tikrųjų bus sėkmingos, iš tikrųjų jeigu bus uh, paliaubos užtikrintos, vis tiek e, yra daug ginkluotų grupuočių šioje šalyje ir e, galima tikėtis baisaus e, scenarijaus, kaip pavyzdžiui Somalija ir tos baimės vis dar yra pagrystos. Kol kas nerasta jokių sprendimų ir manau jau pats laikas imtis kažkokių naujų priemonių, ieškoti naujų idėjų. Čia visiškai negalioja visa tai, e, ko paprastai imamasi. Ir e, dar, dar nesugalvojame, kaip suvaldyti šią situaciją. Ir noriu priminti, kad tie iš jūsų, e, kas stebi, kaip yra įgyvendinamas bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimas, yra nuolat kalbama apie Mm, išteklių pasidalyme ir taip toliau ir e, sustarime yra e, nuostata dėl e, susitaikymo, bet niekam ji nerūpi ir šiuo atveju susitaikymo procesas yra neįmanomas be teisingumo. Šį kartą reikia spręsti problemą susijusią su šia, šiais baisiais pažeidimais, reikia užtikrinti teisingumą visų pirma Šį kartą jokio kito būdo nėra. Ir um, dar um, mums reikės nueiti labai ilgą kelią iki to. Ačiū. Ačiū, ponė Peitė. Ačiū Jums už tai, kad prašote mus laikytis kito žodžio, tai yra sutaikinimo, bet nebe teisingumo. Ir e, mes dabar norėtume paklausti, ar yra pietų Sudano ambasados atstovų. Ne. E, Pone Richard iš EIVT dalyvauja ir taip pat EHO generalinio direktorato atstovė, ponė Lesurua. Ir taip pat potas Horthema. Jis yra ES e, specialio atstovo dėl Somalio kyšulio atstovas, tai ponas Rondo, ponas Hema yra taip. Kaip suprantu, jūs arba ponas Rondo ką tik grįžo iš pietų Sudano. Tai galbūt būtų naudinga suteikti jums žodį. Nes, kaip suprantu, jūs turite skubėti. Taip, sakiau aš, kad turėsiu išvykti ankstėliau truputį. E of... Pone Richard iš EIVT ats... padalinio atsakingo už pietų Sudano. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad vyksta šios diskusijos dėl pietų Sudano. Situacija mums kelia didelį susirūpinimą. Uh, Ir tikrai nerimaujame dėl to, kad humanitarinė situacija blogėja, kad yra sistemingai pažeidžiamos žmogaus teisės ir stebime šią situaciją labai atidžiai ir darome tai nuo gruodžio 15 dienos ir per kalėdų laikotarpį stebėjome. E, mes būtų tikrai, tikrai reikia, kad ši krizė neišsirutuliotų į pilietinį karą. Tikriausiai pastebėjote, kad ir pirmadienį užsienio reikalų taryboje buvo aptartas Sudano klausimas, ES ir atstovai pasisakė už tai, kad reikalingas tarpininkavimo procesas Alex Rondo Europos sąjungos ypatingas įsigaliotinis veikia, š, e, dirba šiais klausimais ir Izosefin taip pat teikia paramą tarpinink, tarpininkaujant siekiama kuo greičiau pasiekti paliaubas Mes taip pat e, pasakėme, kad esame pasirengę teikti ir politinę, ir finansinę paramą. Pirmadienį diskusijų metu mes įtraukėme visus atstovus iš regionų ir buvo pasisakyta tais klausimais, kad e, konfliktas turėtų būti kuo greičiau išgesintas, buvo kalbama apie pasisakyta prieš e, tam tikras priemonės, kurios taikomi, taikomos atskiriems asmenims. Mums Jūs girdėjote ponios Peters ataskaitą ir iš tikrųjų situacija kelia nerima ir mums pats, pati svarbiaus, pats svarbiausias prioritetas yra sustabdyti kovą, nes kuo ilgiau jį vyks, tuo labiau, e, tuo labiau tuo didės, didės takos skira tarp visuomenės grupių. Ir mes tikrai raginame šalis ir toliau tęsti dėrybas, įsipareigoti dėl dėrybų proceso kaip jau teigėjau, ataskaitos dėl žmogaus teisių tikrai kelia didelį nerimą, nes E, švelniai tariant, jos yra tikrai siauba, keli, situacija yra kelinti siauba. Ir visi ž, atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus abiejose pusėse turi atsakyti už savo elgesį. Ir puiku, kad rengiamasi sukurti e, tyrimo komisiją ir e, yra įvairiuose formuose, mes naudojomės visomis galimybėmis ir teigėme, kad šis komitetas turi pradėti darbą kuo greičiau. E, pone Duma neseniai buvo Duboje ir pakartojo, kad šie veiksmai reikalingi. Mes taip pat manome, kad labai svarbu sustiprinti e, galimybės tirti žmog, pažeidimo žmogaus teisų srityje ir buvo vizitai Duboje, buvo kalbama apie tai, e, jungtinės e, tautos e, rengia ataskaitas, kuriuoms mes pritarėme. Kaip ponia Peters teigė, esame įsitikinę, kad būtinas įtraukus politinis dialogas ir žinoma, mes dirbame tais klausimais ir nors EGAD taip pat turi prisidėti prie politinio dialogo formavimo, reikia įtraukti tam tikras nuostatas dėl sutaikinimo, kad nesikartotų tai, kas vyko pietų sudane per praėjusią savaitę. Norėčiau pakartoti, kad šiuo metu sudano piliečiai išties kenčia ir šalies vadovai yra atsakingi, kad tokia situacija liautųsi. Labai greitai turi prasidėti dialogas ir manau, kad kolegos dalyvaujantis šiame posėdyje tam pritartų. Ačiū. Ačiū. O dabar ponė Sarva. Aš tiesiog galvoju, ar ne kolega pirmiau turėjo kalbėti. Aš esu pasirašysi, kad jūs atstovaujate eko generalinį direktoratą ir kad esate pasirengusi kalbėti tris minutės. E, o norėčiau paklausti, ar kolega norėtų taip, kolegai bus suteikta žodis po jūsų, mes norėtume išklausyti jūsų visų trijų. Puiku. Kalbant apie humanitarinę situaciją, norėtume tik trumpai pateikti informaciją apie tai, kokia yra humanitarinė situacija vietoje e, po to kokios atsako priemonės buvo taikytos, ko ėmėsi ES ir ko, su kokiais iššūkiais susidūrėme ir taip pat pateiksime savo rekomendacijas. Kaip jau buvo pasakyta, sudade e, viena krizė e, vyksta, ją papildo kitos krizės, E, keliolika tūkstančių šalies viduje perkentų asmenų yra daugiau kaip 200 e, pabėgėlių iš kitų šalių. Ir prieš prasidedant šiai kraisiai gruodžio mėnesį 3,3 milijonai žmonių buvo paveikti ir daugiau kaip 4 milijonams gyventojų reikalinga humanitarinė pagalba. E, taigi tokia yra humanitarinė situacija. Šiandien šioje šalyje dėl neseniai vykusios krizės yra daugiau kaip 500 tūkstančių šalies viduje perkeltų asmenų ir daugiau kaip 86 tūkstančiai pabėgėlių Sudane, Etiopijoje, Ugandoje ir Kenijoje. Taigi jungtinės tautos e, parengė planą gruodžio pabaigoje, e, kad partneriai dalyvaujantys humanitarinėje situa... veikloje e, galėtų veikti. Buvo šimtas tūkstančių šalies viduje perkeltų asmenų ir jie atsirado per mažiau kaip mėnesį. Ir šalyje beveik pusė žmonių yra paveikti tokios situacijos. 2014 metais humanitariniai pagalba bus labai, teikti bus labai sudėtinga ir, ir brangu. Ir tai mums kelia nerima. E, dabar ES e, mobilizavo 50 milijonų e, šiais metais ir tos lėšos bus skirtomos siekiant um, patenkinti naujai šalyje perkeltos menų būtiniausius poreikius. Kalbant apie Europos komisiją, tai Europos komisijos humanitarinis departamentas dalyvavo šioje veikloje nuo pat krizės pradžios. Mūsų kolegos dirba, mes koordinuojame savo veiklą su kitais humanitarinės pagalbos teikimo donorais ir iš ES ir iš kitų šalių. Kalbant apie iššūkius, matome, kad mūsų partneriai teikiantys humanitarinę pagalbą e, nori dirbti vietoje ir turėti galimybę dėrėti su konflikto šalimis. Taigi reikalinga pagalba, mes turime būti neutralūs, nepriklausomi, nešališki. Taip pat yra rizikos, kad būtų išsaugota ta humanitarinė erdvė. E, aišku, mūsų tos linijos kartais persipina su karinių veiksmų linijomis, yra e, naudojami tie patys e, sraigtasparniai ir e, iš tikrųjų teikiantiems pagalbą yra labai sudėtinga, humanitarinių darbuotojų ir skrydžių saugumui yra iškilusi grėsmė. Žinote, kad šalyje dirba jungtinių tautų integracijos misija, trys šakos tai vystimosi, humanitarinė ir karinė dalys. Ir humanitariniai daliai labai svarbu, kad ta e, integruota misija nebūtų supainiota su ta karinė dalimi, kurios mandatas yra apsaugoti civilius, bet neteikti humanitarinės pagalbos. Taigi mums labai svarbu išlaikyti tą takoskirą. E, humanitarinė grupė ir yra dirba atskirai nuo politinių ir karinių veikėjų. Mes taip pat pastebėjome, kad kalbant apie GAT taikos tarpininkavimo dėrybas, e, humanitarinė pagalba yra aptariama per politinės diskusijas, o mums tas humanitarinė prieiga uh, Mums atrodo, kad ta humanitarinė prieiga negali būti aptariama su konflikto šalimis, bet arba su nevyriausybinė organizacija, bet su viena konflikto šali, šalimi. Priešingo atveju gali iškilti rizika tai humanitariniai prieigai. Taip pat pastebėjome, kad pietų Sudano institucijos e, tampa vis uždaresnėmis. Vakar buvo pasakyta kalba, kurioje buvo teikta, kad šalyje yra paralelinė vyriausybė ir jeigu pietų Sudano valstybinės valdžios institucijos pasisakys griežčiau dėl e, situacijos, tai ir humanitarinė pagalba šalyje bus teikti daug sunkiau. Taigi tokie yra iššūkiai, yra ir logistinių, ir finansinių sunkumų šalyje. E, Pietų Sudane yra labai ilgas, lėtingas sezonas nuo gegužės iki spalio mėnesio ir e, visi humanitariniai produktai turi būti suvežti dabar, nes e, nuo gegužės iki spalio bus lėtingas sezonas ir 60 procentų teritorijos teritorija bus nepasiekiama o humanitarinė pagalba dabar dar negali būti teikiama. Taigi e, bus toks vidutinio laikotarpio poveikis. Šalyje buvusios atsargos buvo išvoktos, išplėštos ir beveik visos visos pradingo ir tai yra dar vienas iššūkis ir tai reiškia, kad humanitarinės pagalbos išlaidos labai stipriai padidės per kitus mėnesius ir mums reikės išvelgti į tokią situaciją. Taigi mūsų rekomendacija yra tokie trys dalykai Tai komisija ir eko generalinis direktoratas stebi situaciją vietoje, yra komanda dirbanti vietoje mes e, pristengėmės jungtinių, kad e, jungtinių tautų sistema veiktų ypatingomis sąlygomis, e, kad ir šalyje būtų visi reikalingi darbuotojai ir paieškos ir medicinos. Ir trečia, mes Toliau stebime situaciją ir stengiamės aiškiai atskirti humanitarinę pagalbą nuo karinės pagalbos ir nuo politinių veiksmų. Ačiū. Thank uh, you, sorry, uh, like to... Ir paskutinis dalykas. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms iš DEFCO generalinio direktorato, nes jie taip pat atsakingi už veiklą pietų sudane ir pristatys vystimos aspektus. Taip, Aš norėčiau priminti jums laiko klausimą. Išklausysim ponų Hemerių, po to tada e, jūsų dar išklausysim, jūsų kolegos, nežinau, ar ilgai ketinat kalbėti. Ne, aš galiu labai trumpai pakalbėti, atsiprašau, kad iš anksto nepranešiau apie savo pasisakymą. Jau daug buvo kas pasakyta. Pakartosiu E, ponios Peter žodžius, tiesiog, kad mes turėtume kažkaip rasti atsaką į e, tokią padėtį. Dabar praėjo du mėnesiai nuo jūsų pranešimo, dabar esam labiau e, optimistiškiau nusiteikę. Uh, Tad mes kartu su partneriais turėtume labiau svarstyti tiesiog padėti, ar, ar mūsų padėties įvertinimas teisingas. Taip, turim jau programų ir yra tam tikrų fondų lėšų, kur, dėl kurių dar nėra konkrečių susitarimų ir mes sakykime, sudarėm susitarimus su įgyvendinimo partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, turim įvertinti tuos susitarimus, pakoreguoti. Kartu palaikom ryšius su kitais partneriais, jungtinių tautų organizacijomis tam, kad tikrai parengtume vidutinę trumpalaikę strategiją, kuri leistų mums atsakyti į dabartinius iššūkius ir pritarsiu ponios Peter išvadai, kad e, vėlgi šiaip jau vėlgi tas e, įvykiai mus savotiškai nubloškė 20 metų atgal ir reikėtų įvertinti, permastyti situaciją. Tad mes iš tikrųjų darom kiek galėdami, uh, skatinam e, taikinimuose procesą. Tad tiek labai trumpai, kadangi laiko nedaug, tai tuo ir baigsiu. Ačiū, ponas Hemer, ES specialusis atstovas Afrikos kišulyje. Labai ačiū, labai ačiū, kad pasikvietėt. Kalbėsiu labai trumpai. Nežinau, kad laiko nebedaug liko mano e, kolegos iš kitų generalinių direktoratų išdėstė svarbiausius dalykus, ES veiksmus ir kartu kokių, su kokiom dilemom mes susidurėm, formuluodami savo veiksmus. Labai gerai, kad vyksta diskusijos pietų Sudano uh, klausimų, nes situacija iš tikrųjų prasta, žmonės kenčia. Prieš šešias savaitės mes kalbėjom apie savotišką tiesiog dar nuovargio ženklus Sudane, pietų Sudane, o dabar jau kalbam apie visišką tikrai vos ne katastrofą. Uh, Na dabar, ką veikia Europos specialusis atstovas e, Afrikos e, kišulyje, e, kuris apima kartu ir pietų Sudaną? Kai spalio 23 dieną Rosalind Post pasisakė, aš buvau tada jos komandos narys ir tada prisimenu, Europos parlamentas įvertino, mano viršininkės buvusios darbą. Ir kai baigėsi jos kadencija, kai ji perke, buvo perkelta į kitas pareigas, tai ES įsipareigojo, kad tai nepaveiks ES tiesiog e, užsiengažavimo. Ir ES institucijos išlaikė šį pažadą dabar žvelgiant į tai, į ES atsakomuosius veiksmus, tai e, pono Rondo e, tas darbas įtraukiant įvairius generalinius e, direktoratus iš tikrųjų davė rezultatų, buvo labai aktyviai dirbama, jis Rondo dirbo Džuboje, kartu Adis Abeboje E, dėrybose dėl paliaubų, kurios dabar tebe vyksta. Jis vietoje koordinavo veiksmus su, su regioniniam, e, vyriausybiniam e, įvairiom organizacijom, teikė paramą joms kartu patarimų. Tai yra iš tikrųjų pasiteisino. Na ir dabar ta pietų Sudano krizė įgauna ir regioninę dimensiją. Tad iš tikrųjų reikia tada nuolat palaikyti dialogą su Etijopija, su Kenija, e, kurios teikia tarpininkus e, tiesiog dėrybose. O suda, pietų Sudano kaiminės, kaimininės šalis iš tikrųjų nenuleidžia akių nuo situacijos. Tad tas regioninis mandatas suteiktas mūsų e, tiesiog specialiajam įgaliotiniui iš tikrųjų pasiteisino. Na ir turėdamas galvoj, kad laiko nebeturim, aš tuo ir baigsiu pasisakymą. Ačiū, ponė Hemeri. Dabar Veronik de Kaiser kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, iš ties prabėgus dviejiems metams po šalies e, nepriklausomybės paskelbimo dabar buvo įvertinta padėtis šioje šalyje. Šiaip tas klausimas nedomina labai daug e, žmonių, bet kita vertus E, taip, turint, nepaisant, e, nepaisant to, kas vyksta iš tikrųjų šioje šalyje, e, šiaip jau rimtumo padėties. Iš tiesų dabar posėdė dalyvauja kur kas mažiau žmonių negu diskusijose Rusijos klausimų. Aš čia ne tai, kad kritikuočiau, bet tiesiog konstatuoju tokią padėtį. Tai galbūt tiesiog kažkas, kažko mes patys nenuveikėm. Na ir dabar e, keletą klausimų paminėsiu. Pirmiausia, norėčiau štai ką pasakyti, kad, kad e, man nesusidaro įspūdis, nežinau, gal aš ir klystu, tačiau man nesusidaro įspūdis, jog mes būtume suklydę. Ypač kai aš pateikiau pranešimą gruodyje, gruodžio mėnesį. Tai e, mes kreipėmės į komisijos atstovus, į ponę Rišar ir kitus, į kitus asmenis, kurie išmano e, šią šalį. Ir iš tikrųjų buvo padaryta E, išvada, kad šalis vis dar pažeidžiama ir tai yra normalu, nes praėjo vos tik tai dviejai metai nuo nepriklausomybės paskelbimo. Kad tikrai nepaslaptis, kad šioje šalyje įsitvirtino autoritarinis e, šalies prezidento Kyro valdymo tendencijos, užuot e, šiam ėmusis tokio įtraukiamojo, telkiamojo darbo. Tad pasireiškia įvairių veiksnių - etinių, ekonominių veiksnių. Ir tad visa tai mums buvo puikiai žinoma. Tačiau susidaro įspūdis, kad mes tarsi, e, kad šalis tarsi jau įveikė savotišką tą jau vaik, vaikišką lygą ir, ir kad tarptautinės bendruomenės, tarptautinių organizacijų pagalbos e, dėka iš tikrųjų bus galima e, pakloti, sukurti infrastruktūrą ir pastatyti šalį ant kojų. Taip, toks buvo įsivaizdavimas. Taip, buvo imtasi darbo ir, ir buvo tikimasi, kad e, iš tikrųjų padėtis pagerės. Ir kai aš būtent savo laiku kritikavau šalies e, e, prezidento Kyro valdymo, metodus, tai mane komiteto ar pakomitečio pirmininkė nustabdė, sustabdė, nutraukė. Tačiau man kai kas nesueina. Jūs turėtumėt paaiškinti, kodėl vis dėlto taip e, suklysta buvo. Gal galbūt iš tikrųjų nepakankamai buvo padėta žmonėms, galbūt e, nepakankamai buvo tiesiog nukreipta ta tarptautinės bendruomenės pagalba reikiamais kanalais. Dabar, kai jau mes, mums pateikiami programos rezultatai, programos, kurią mes įsivaizdavom, kurią įgyvendinom, tai įspūdis vėlgi toks, kad ji nedavė naudos gyventojams. Kai mes tiesiog stengiamės vystyti, stabilizuoti šalį, tiesiog vengti konfliktų ir kai kūriamos infrastruktūros, švietimo, mokymo, institucijų kūrimo programos, E, tokių skaidresnių, patikimesnių institucijų kūrimo programos, tai galbūt mes juose nenumatėm teikiamų, e, tinkamų saugiklių ir neįtvirtinom skaidrumo. Nes taip, nepriklausomybė yra labai, labai tiesiog tik dviejų metų e, istorija bet kita vertus mes turbūt, turbūt suklydom, nes juk mes, Europos parlamento nariai, iš tikrųjų galėjom labiau pasidomėti, kaip ES lėšos iš tikrųjų buvo konkrečiai panaudotos. Tačiau greta tų korupcijos atveju, apie kuriuos mes žinojom, apie kuriuos mes žinojom, man vis dėlto nes ne, ne, nesuklydom iš tikrųjų, nu, numatydami štai tokią konkrečią politiką būtent pietų Sudanui. Tačiau e, įspūdis man susidarė, kad vis dėlto mes savotiškai pažengėm atgal. Antai dabar e, sukilėlių, e, sukilėlių tas judėjimas, iš kurio mes tikėjomės, kad įsitvirtins pluralistinės nuostatas, iš tikrųjų taip nebuvo. Nes e, iš tikrųjų labai sunku e, judėjimą paversti konkrečią politinę partiją. Tad e, štai tokie mano įspūdžiai. Tad vėl klausimas, ar tikrųjų mes suklydom formuodami štai tokią ir tokią politiką, ar iš tikrųjų buvo įmanoma per tokį trumpą laiką pasiekti to, kad mes vėl nebūt, dabar nebūtume štai tokioje situacijoje, apie kurią mes kalbam. Tad aš norėčiau išgirsti jūsų e, būtent nuomonę. E, buvo pasakyta, kad taip, mes turėtume pasimokyti ir iš savo klaidų, taip, mes turėtume išanalizuoti padėtį. Ir dar, ponė pirmininkė, e, kitas dalykas, aš jau ilgai kalbu, Kaipgi yra, kad, kad, kad kai Baširas e, šiaip jau nepasinaudos e, būtent šalies padėtimi ir nebandys jos kažkaip pakeisti. Čia tiesiog toks mano klausimas. Ačiū, ponė De Kaiser. Toliau dar norinčių kalbėti. wypowiedziała to, co jest. Ponia De Kaiser įsakė tokį daugam kylantį jausmą dėl padėties Šiaurės Afrikoje, Pietų Sudane. Šiandien ir Rytų Europoje matome panašių įvykių, konkrečiai kalbu apie Ukrainą. Taigi nusivylimų yra visur, bet kyla klausimas, ar turėtume atsisakyti to, ką darome, ar vis dėlto turėtume tęsti savo misiją. Manau, kad čia esminė problema yra ta, kad ten nėra pilietinės visuomenės kuri darytų ką nors e, be savo pagrindinio siekio - nepriklausomybės. Vyko kova už nepriklausomybę, tai savaime buvo tikslas ir tai yra ir tam tikra silpnybė kai stiprėja ekonomika, kai gaunama humanitarinės pagalbos. Vis dėlto visų tų dalykų nepakanka tam, kad būtų statoma tinkama infrastruktūra, šuliniai, iš kurių būtų galima gauti vandens ir visa kita. Čia didžiausia problema yra gyventojų saugumas. Jie visiškai nesijaučia saugus, nuolat jaučia grėsmę. Žinoma, ši problema yra skirtingų mastų, skirtinguose regionuose, bet vis dėlto tai yra bazinė problema, kai svarstome, apie, kai svarstome tai, ką turėtume daryti ateityje. Kas dėl e, ataskaitos, kaip reikėtų keisti Europos politiką remiant demokratizacijos procesus po arabų pavasario. Galvojame, kad šiuo atveju turėtų būti viskas paprasčiau, nes jau yra tam tikra infrastruktūra, tam tikras stabilumas užtikrintas ir atrodė, kad čia e, situacija yra tvirtesnė stabilesnio, tačiau teko patirti nusivylimą ir turbūt visi panašiai jaučiasi. Dėl to, ką galima nuveikti, kad tos priemonės būtų veiksmingos ir kad būtų įveiktas konfliktas nes konfliktas yra ir net jeigu kas nors nori teikti pagalbą, e, tai yra neįmanoma, nes nėra saugumo jausmo. Ačiū, ponė Laršy. Taip, aš iki šiol tylėjau, Taip, šiaip jau lengviausia sakyti, kad mes suklydom, padarėm klaidų, mes tiesiog rėmėm Pietų Sudano nepriklausomybę, tačiau, tačiau toj šaly nėra pilietinės visuomenės, bet nepamirškim, juk ta šalis išgyveno dešimtmečių diktatūrą, Baširo prezidento diktatūrą. Ir e, iš tikrųjų dabar e, suprantama, kai kas prisidėjo prie pietų Sudano nepriklausomybės pasiekėmimo, tačiau e, žinant, kad konfliktas jau glūdėjo e, savo laiku ir kai jūs, ponė, sakėt, kad smurto veiksmai buvo žinomi dar tiesiog susi, daug smurto susijęs su būtent šalies praeitimi, tai, tai yra žinomas dalykas. Uh, dabar Sudano e, prezidentas Bašyras, ar jis iš tikrųjų padėjo pasiekti e, pietiniai, e, pietiniam Sudanui pasiekti nepriklausomybės. Iš tikrųjų mes ne, neturėtume kartoti tos mantros, kad nėra pilietinės visuomenės. Ta visuomenė yra, tačiau ji žudoma, ji tiesiog užliejama uh, užliejama korupcijos, skęsta korupcijos bangoj, juk e, tiesiog milijonai, tai ir tūks, šimtai tūkstančių eurų e, e, pumpuojama į šią šalį, tačiau neskatiko, ne kapeikos nepasiekia paprastų žmonių. Ir reikėtų priminti tokius labai mažus, smulkius projektus, kurie, kurie įgyvendinti tikrai uh, padaro šiaip jau stebuklą, stebuklus. Tad taip iš tikrųjų mes turėtume vėlgi užtikrinti, kad tie tuos lėšos, kurios pervedamos, kad jos pirmiausia tarnautų gyventojams. Ačiū, prašysiu jūsų, ponė Petr, trumpai atsakyti. Būtų malonu, jeigu turėtume daugiau laiko, bet neturime. Uh, Ačiū, pasistengsiu kalbėti trumpai. Na, nėra čia to, kas būtų teisinga ar neteisinga. Jūs e, minėjote švietimą ir, žinoma, tai yra būtina, bet kuriuo atveju. Problema, kurią kažkas minėjo, yra saugumas. Ir man saugumas yra vienas svarbiausių žodžių, nes e, pietų sudane apie saugumą galvoja visų pirma pati vyriausybė, kad ji išliktų valdžioje, kad būtų saugios e, vyriausybės narių šeimos e, ir viskas. Tai, žinoma, nėra tinkamas procesas. Kas dėl to, ar mes e, viską teisingai suprantame, ar suprantame signalus, na, nežinau. Aš turiu, žinoma, patirties. 2001 metais, kai Dafūro atveju pradėjome iš anksto visus perspėti, visi sakė, kad tai yra nesąmonė, tai nėra mūsų prioritetas ir štai ką gavome. Po to 2010-2011 metais taip pat e, minėjome, kad bus baisių konfliktų Runajoje ir kitur, bet vėlgi niekam nerūpėjo. Per pastarusius metus e, na, ir pernai Sudano konferencijoje labai aiškiai e, pilietinė visuomenė sakė, kad e, viskas žlunga, kad e, sulauksime katastrofos. Ir visi žiūrėjo mane ir galvojo, čia ta išpratėjusi moteris, bet iš tikrųjų dabar jau sako, kad ir sakė, kad aš buvau tokia vienintelė, kad visi kiti šaltiniai teigia visai ką kitą. Na gerai, sakiau, pažiūrėsime ir e, tikrai turbūt galima buvo išvengti kai ko. Aš jokių būdų nekaltinu tarptautinės bendruomenės dėl to, kas vyksta dabar. E, to priežastis glūdi šalies viduje. Ir e, žinoma, pati šalis atsakinga už tai, kas joje vyksta, už savo žmonės, už tuos, kas elgesi neatsakingai šalies viduje, ne išorėje. Taigi tai ne mes sukėlėme, bet e, vis dėlto turime atsakyti į klausimus ir neturėtume pamiršti apie tai, kad uh, E, pietų sudane yra jau dabar nemažai pabėgėlių. Taigi, kodėl yra sutelkiamas dėmesys tik į pietų sudaną? Kodėl ne į pietų korofaną, kur žmonės miršta kaip musės? Ir aš norėčiau pabrėžti, ką jūs minėjote, pietų Sudano prezidentas jau dabar persekioja tuos, kas bando apginti aukas ir manau tikrai jam reikia liepti nutraukti tokius veiksmus, reikia užkirsti tam kelią. Dar daug ką galėčiau pasakyti. Dėkuoju Jums už progą dalyvauti posėdėje. Žinau, kad laiko nebeturime. Ačiū poniai Peter, ačiū, kad e, papasakojot mums apie savo požiūrį. E, tikrai e, įvyko labai gera diskusija ir manau visi kažką naują sužinojome. Tačiau Turime baigti šią diskusiją, galbūt dar šios kadencijos metu galėsime grįžti prie pietų Sudano klausimų, nes bejau neišsispręsti mm, ne, ne situaciją. Taip neturėtumėt vėluoti į traukinį, žinoma. Dabar. Now we have uh, an up Dabar aptarsime Tuniso ir Egipto padėti žmogaus teisų srityje, gausime naujausios informacijos. Žinome, kad ten yra tvirtinama nauja konstitucija, tai irgi yra labai svarbus procesas. Įdomus, manau, pradėsime nuo Tuniso. Mane labai padrasina tai, kad ten jau yra užtikrinta lyčių lygybė. Prisimenu, kad dar prieš metus tai buvo didelis klausimas. Taip pat e, galiausiai, manau, e, bus užtikrinta teismų e, sistemos nepriklausomumas, tačiau Tunise konstitucijoje dar yra numatoma galimybė taikyti mirties bausmę. Taigi aptarkime pirmiausia žmogaus teisų padėti e, Tunise iš išorės veiksmų e, tarnybos turime atstovą ir po to galėsime klausti. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, tikiuosi, kad man bus leista kalbėti prancūziškai būtų tikrai problemiška, jeigu kalbėtumėte arabų kalbą, galit kalbėti prancūziškai. Taip, pralegentas. Labai trumpai pakalbėsiu. ES išorės veiksmų tarnyba labai įdėmiai stebi padėti Tunise. Turiu galvoje svarbiausių teisių padėtį, ypač moterų teisį E, teisų padėtį, pilietinės visuomenės situaciją ir stebim e, būtent konstitucijos rengimo darbus. Tiesiog e, diena iš dienos, kas tiesiog valanda iš valandos stebim diskusijas vykstančias Tuniso generalinėje asamblėjoje parlamente. Na ir turiu pasakyti, kad iš to, ką stebim, jau tai, ką stebim, iš tikrųjų uh, E, teikia tam tikrų vilties ženklų, kad e, šiaip jau pasitelkiant konstituciją svarbiausiomis teisėmis jau galima e, konstatuoti tam tikrus teigiamus poslinkius. Uh, tai yra prasidėjo, tai yra būtent palyginus su buvusio prezidento Benali laikais, kur nebuvo paisoma pagrindinių teisių. Na, dabar dėl e, konstitucijos rengimo darbų, kokie yra, kokios naujausios, kokios naujo, naujovės. Dabar 146 straipsniai numatyti E, e, turiu galvoje 2013 e, metų konstitucijos konstitucijos projektą, apie kurį buvo pranešta. Ir dabar 140 straipsnių jau yra parengta ir jau maždaug keletas dešimčių, dėl keleto dešimčių straipsnių e, jau daug maž sutarta, dėl jų formuluotės ir e, tuose straipsniuose numatyta tam tikrų apribojimų, antai e, šarijos įstatymai minimi ir panašiai. Bet e, tai yra buvo tokių pastangų, bet kita vertus tie, tų įstatymų tekstų e, e, asamblėje kol kas nepatvirtino ir todėl mes turim tikrai labai budriai stebėti padėtį, tiesiog kas daroma su atskirais straipsniais. O šiandien galiu pasakyti štai ką kad apskritai ir Europos tarybos Venecijos komisija dar jau Liepos mėnesį tame uh, pirminėme pranešime e, tiesiog padarė išvadą, kad konstitucijos rengimo darbai duoda tikrai daug vilties. Ir dabar čia e, vėlgi ir e, paminėtinas 45 straipsnis, kur kalbama apie moterų teisės. Ir jau E, šiaip jau dar tik reikia, aišku, patikrinti tikrąją padėtį, bet atrodo yra ženklų, rodančių, kad e, pripažintos gana plačiai moterų teisė šiame straipsnėje. Įtvirtinama moterų ir vyrų lygybė daug maž, kartu pripažįstamos vaikų teisės, tam tikros vaikų teisės ir antai e, antrame skyriuje nuo 20 straipsnio iki 48 straipsnių. E, čia apie tai kalbama 20 straipsnėje paprastai kalbama apie tai, kad e, piliečiai ir pilietės naudojasi tom pačiom teisėm, kad niekas nediskriminuojamas. Ir atrodo, kad šios konstitucijos tekstas iš tikrųjų pirmas žvilgsnis, žingsnis. žingsnis klojantis e, naujus e, Tuniso demokratijos ženklus ir pamatus. Ir tai iš tikrųjų labai geras pagrindas, leisantis surenkti naujus rinkimus 2014 metais, po kurių tada jau gims naujos institucijos, kurios bus ir teisėtos, ir skaidresnės. Na, o kalbant apie teismų sistemą, tai Konstitucijos projektų skyrius, kuriame kalbama apie teismus, apie teisingumo, e, teisingumo sistemą. Čia jau dirbama su šitais straipsniais ir e, iš tikrųjų, bet kita vertus, e, kilo tam tikrų abejonių ir Tuniso teisininkai, teisėjai išreiškė viešai savo nerimą. Ir į tam tikras pastatas, pastabas buvo atsižvelgta Ir per paskutinės dienas dabar jau vėlgi padarytos tam tikros e, įstatymų pataisos. Tad galima sakyti, kad Tuniso teismų nepriklausomumas e, yra, mums yra vienas prioritetų kartu vėlgi pereimas prie naujos teismų sistemos irgi yra labai svarbus dalykas. Na, o dabar turiu pasakyti, kad konstitucija dar nėra priimta, su ją dar dirbama, kad e, šiaip jau turėjo ji būti priim, numatyta priimti šiandien, kaip šiandien, bet mes, e, bet mes dabar kol kas dar e, labai atidžiai stebim šituos darbus ir, tik, ir tikimės, kad konstitucijos tekstas būtent aptarti tie mano trumpai straipsniai bus priimti e, greitai. E, toks yra tikslas e, iki būtent sausio pabaigos, kad po to būtų galima surenkti rinkimus ir kad būtų galima tada paskirti ministrą pirmininką, kad šis galėtų suformuoti vyriausybę ir panašiai. Na, o dabar e, balsavimas dėl konstitucijos. E, tai tam, kad konstitucija būtų patvirtinta, reikia dviejų trečdalių balsų daugumos. E, jeigu du kartus nepasiekiama tokių balsų dauguma, tai tada konstitucijos projektas pateikiamas referendumu, referendumui. Tad įvyko iš tikrųjų įvykių per pastarus mėnesius ir uh, tiesiog e, šiaip jau nepasireiškia tam tikros smurto veiksmų, kaip kitose kaiminėse šalyse. Ir mes tikimės, kad e, būtent sausio pabaigoje iš tikrųjų bus padarytas sprendimas. Tad e, jei dabar būtų klausimų, aš mielai juos atsakysiu. Ačiū. Thank you, monsieur. Ačiū. Pono Mehati yra klausimas, ponios Viršėjim, prašom. Neklausimą turiu, tačiau norėčiau e, pasveikinti, padėkoti prelegentui, nes aš pritariu jo padarytoms išvadoms, aš pati domiuosi Tunisu, turiu, turiu ryšių ten ir iš tikrųjų galiu pastebėti, pastebėti kad po trejų mė, tiesiog metų uh, E, tokios stagnacijos jau, jau yra tikrai gerų ženklų. Aš ne per seniausia lankiausi Tunise, sustikau su pilietinės visuomenės e, įvairiais atstovais ir jie patvirtino e, būtent tam, tikr, tam tikrus dalykus po po tų tam tikrų nesėkmių, kurias buvo patyrusi pilietinė visuomenė. Ta dabar tarsi įkvėpta grino oro jau. Tad pritariu tam, ką Jūs pasakėt. Ir kartu pritariu jums, e, jūsų išsakytam nerimui dėl galimų konstitucijos straipsnių e, savotiškų, savotiškų problemų su jais susijusių galimo tiesiog pažengimo atgal. Ir dabar tikimės, kad vis dėlto konstitucija bus e, priimta su tam tikrom norimom nuostatom. Na, o dabar praėjus trejiems metams po prezidento Benalio žlugimo, tai iš tikrųjų Tuniso mm, visuomenė patyrė vieną nusivylimą po kito ir dabar iš tikrųjų e, tikrai visuomenė galės džiaugsmingai balsuoti dėl, dėl būtent konstitucijos. Uh, Ir tikrai labai svarbu, kad po priemus konstituciją bus galima geriausiams sąlygoms surenkti rinkimus. Dabar vyksta diskusijos dėl e, rinkimų proceso, dėl rinkimų tam tikrų institucijų po e, tos buvusios nesėkmės, bet labai svarbu užtikrinti, kad naujos institucijos veiktų iš tikrųjų, nes jų buvo ilgai laukta Tad e, iš tikrųjų yra viltis dabar Tunise ir tikrai tuo galiu pasidžiaugti. Nuo pasidžiaugti tais įvykiais, padėtimi, kuri dabar susiklostė po, po um, revoliucijos. Ačiū. Have, um... Aš turiu tris klausimus. Kaip jau minėjote, e, vis dar vyksta diskusijos dėl įvairių konstitucijos straipsnių ir aš turiu informacijos, kad dėl straipsnio apie religiją kai kurie islamistai e, mėgina vėl pradėti dėrybas. Ar turite kokios nors informacijos, kiek jiems pavyko pasistumėti į priekį su šiomis pastangomis Ir um, dar noriu paklausti dėl dviejų trečdalių parlamentinėje asamblėjoje, kiek yra tikėtina, kad jie užsitikrins dviejų trečdalių paramą parlamente. Na ir dar porą klausimų susijusių su mumis. E, yra e, makroekonominės pagalbos paketas Tunisui e, su 50 milijonų biudžete ir noriu pasiteirauti, ar jūsų nuomonė galima tikėtis skaidrių teisingų rinkimų. Prašau. Labai greitai atsakysiu. Pirmiausia, dėl jūsų pirmo klausimo. Konstitucijos šeštam straipsnį kalbama apie sąžinės laisvę. Priminsiu. Aš perskaitysiu tekstą. Čia paskutinę, paskutinį variantą. Jame sakoma, kad valstybė garantuoja religiją, garantuoja tikėjimo, sąžinės laisvę ir e, religijos išpažinimo, e, tikėjimo išpažinimo laisvę. E, E, nepriklausomai nuo jokių išorė, nuo jokių poveikių. Na ir dabar prieš maždaug porą savaičių nus, būtent numatyta tokia nuostata tam, kad e, būtų galima apsisaugoti nuo, tiksliau, kad būtų galima užkirsti kelią smurto veiksmams prieš asmenis, kurie šiaip žinomi kaip netikintys. Tačiau šiuo atveju šis šešto straipsnio tekstas iš tikrųjų teigiama linkme eina. Ir čia iš tikrųjų e, tekstą, tai yra kompetitingi asmenys dirbę su e, konstitucijos straipsniais konstatavo e, tai preambulės dalyse. Bet kita vertus, taip, preambulės daly e, pasakyta, kad islamas yra valstybinė Tuniso religija, bet tai yra tiesiog konstatavimas, tai nėra nuostata. Na, nu, o dabar buvo, vyko demonstracijų greta šalia būtent generalinės asamblėjos pastatu ir ten e, tiesiog e, religiškai nusiteikę asmenų buvo kurstomi imamų, tiesiog kurie reiškė e, protestus, kurie garsiai kalbėjo apie tai, kad konstitucijoje reikėtų aiškiai įtvirtinti šarijos įstatymus, uh, E, kitus e, apribojimus, kad e, tik, netikintis asmenys būtų kriminalizuojami ir panašiai. Tokių buvo pastangų, tačiau jos vis dėlto sužlugo, jos ne, nepasiekė rezultatų, tad mes tikrai galėtume būti nusiteikę optimistiškai. Ir kaip jau sakiau, aš tiesiog diena iš dienos seku, stebiu diskusijas generalinėje asamblėjoje Ir buvo tiesiog, sakykime, asamblėjoje tokių radikalių e, religinių asmenų pasisakymų, po kurių kilo bendras pasipiktinimas e, asamblėjoje. Tad vėlgi, sakyčiau, kad mes turėtume būti optimist, optimistiškai nusiteikę, tačiau turėtume būti budrus ir atidžiai vertinti kiekvieną žodį, kuris būtų pasakomas apie šį ir kitus esminius konstitucijos straipsnius. Ta pati pasakyčiau ir apie 38 straipsnių, kuri tvirtinamas, e, tai yra kalba, mokymo švietimo nuostatos, mokymo kalba, kaip, arabų kaip vienintelė mokymo kalba. Na ir e, prieisiu prie jūsų antro klausimo dėl būtent dviejų trečdalių daugumos, kurią, reikia, kurią būtų galima priimti kon, konstituciją. Bet dabar tam reikia, e, vėl reikia tam tikro plenumo paprastai dalyvauja generalinės asamblėjos posėdžiuose tarp 150-180 maždaug asmenų, o Ir dabar tie du treš, tiksliau, toks yra skaičius Generalinės asamblėjos žmonių ten laikančių, o e, dviejų trešdalių daugumai pasiekti reikia 110 maždaug. Bet aišku, aš čia negaliu jums pateikti visų detalių, aš nesu ekspertas, čia Tuniso teisininkai galėtų jums paaiškinti, kokio konkretaus balsų skaičiaus reikia, kad konstitucija būtų priimta. O dabar šiaip jau konstitucijos darbai vėl buvo toliau tesiami E, sausio trečią dieną ir jau, jau buvo priimta 140 e, konstitucijos straipsnių. Dar lieka mėnesių, mėnesiai darbo, kad būtų nušlifuoti ir priimti toliau kiti likusieji įstatymai. O e, šiaip jau dar taip buvo rengiami kartu konsensuso, tokio bendro susitarimo straipsniai, kompromisiniai straipsniai, pakeitimai konstitucijos. Tad to nuveikto milžiniško uh, darbo dėka pavyko parlamente įtvirtinti tam tikrą discipliną ir tiesiog suvaldyti ten tokius kraštutinius, kraštutinius požiūrius, neleis, tai yra suvaldyti toks. Ir, ir e, tai pavyko užtikrinti tai, kad būtent tie pateikti pakeitimo pasiūlymai, kompromisiniai pasiūlymai, jiems buvo pritarta vis dėlto. Tad vėlgi, e, vertindama šią padėtį, aš lieku optimistas e, vis dėlto, nors šiek tiek e, optimizmo kartelė gal ir šiek tiek nuleidžiu, nors kol kas dar nepavyko vis dėlto, nepaisant to, kad nepavyko surinkti dviejų trešdalių, tre, dviejų trečdalių balsų daugumos, kad e, visi norimi straipsniai būtų priimti. Dar kitas dalykas. Tunisas pateikė mikrofinansinės pagalbos, e, pagalbos prašymą e, praėjusio mėnesio pabaigoj komisijos nariui Rėnui. Tiesiog paprašė tokios pagalbos, kurios reikia paremti, tiesiog paremti Tuniso vyriausybę e, šiai e, įgyventinant įvairias mikroekonominės, fiskalinės reformas. Ir čia kalbama apie 7,3 milijardų e, pagalbą. Bet aišku, ta pagalba numatoma tam tikrais, teikti tam tikrais objektyviais kriterijais, kartu įvertinus politinį kontekstą. Ir komisija išreiškė e, tiesiog e, taip, e, pasinaudojo skubos procedūra, pritarė tokiam prašymui ir lapkričio mėnesį pateikė situacijos įvertinimą ir gruodžio mėnesį buvo nuspręsta pateikti uh, 250 milijonų eurų e, paramą. Tad toks buvo tas politinis sprendimas, kuris buvo priimtas po to, kai iš naujo mm, buvo įvertinta padėtis, tiesiog buvo tiesiog e, įvertinti Tuniso uh, demokratijos pagrindai, konstitucijos e, rengimo darbai. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tris konstitucijos straipsnius. Dešimtas straipsnį, kur kalbama apie gerą valdyseną, e, fiskalinės sistemos gerą valdyseną, accountability, ats, atskaitomybę, būtent atskaitomybę e, valdant viešuos, viešasias lėšas ir be to konstitucijoje, pagal konstituciją yra e, numatyta mm, e, penkios institucijos, kurios vėlgi prisidėtų prie konstitucijos sprendimų, prie principų įgyvendinimo, būtent institucija, kuri kovotų su korupcija ir panašiai, kurie tvirtintų e, gerą valdyseną, e, kur būtų tiesiog aptinkami, tyriami korupcijos atvejai viešajame, privačiajame sektoriuose. Tad yra tam tikrų teigiamų dalykų šioje, šiame konstitucijos projekte. Na ir toji minima, minėta pagalba, ne tai, kad ji būtų sąlygojama, bet tai ji siejama, jos sąlyga e, yra laikytis susitarimų ir kartu siejama su būtent veiksmų plano įgyvendinimu. Tad e, yra labai svarbių elementų E, kurie mus e, įgalins tiesiog stebėti, kaip bus panaudojama ta pagalba, pagalbos e, konkrečios sumos po to, kai jau bus priimtas konkretus sprendimas. O jei jūs norėtumėte daugiau informacijos apie būtent šią tokią išimtinę mikrofinansinę pagalbą, tai aš galiu pateikti jums kontaktinių duomenų apie generalinio E, direktorato, iš kito komisijos generalinio direktorato. Aš pats čia tikrai e, nesileisiu daugiau į detalės, e, būtent detalės susijusias su tuo, kaip numatoma teikti konkrečiai tą piniginę paramą. Dėkuoju. O nemanau, dabar galime perėti prie kitos šalies. Galbūt ir ten išlaikysime šio kitokio optimizmą, tai Egiptas. Ten taip pat konstitucija, jos klausimas mums rūpi. Taip pat, manau, žinome, kad pastarąją savaitę per dviejų dienų referendumą gatvėse buvo žuvusių žmonių, buvo slopinami protestai ir uh, Jau yra žinomos pirmosios um, aukos, aktyvistai Ahmed Maher ir Mohamed Adel ir um, interneto dienoraščio autorius Ahmed Duma turbūt sulauks labai griežtų nuosprendžių dėl įkalinimo, taip pat um, sužinojome labai neraminančių žinių iš Mūsų Sakharovo apdovanojimo laureatės Asmama Hapsuch, e, kad ji visiškai nesijaučia saugiai ir e, tikimės, kad e, ES delegacija galės ją paremti. Ne, aš pasakiau, kad čia ji, bet iš tikrųjų um, tai ponas Dabar sutiksiu žodį išorės veiksmų tarnybai. Es išorės veiksmų tarnyba taip pat žinoma stebi įvykius Egipte ir nuolat stebime visus ten vykstančius įvykius ir kaip e, žinote, bendroji padėtis žmogaus teisų srityje Egipte šiuo metu nėra palanki. Aš norėčiau skreipti jūsų dėmesį į kelis elementus. Visų pirma, į e, smurtinius įvykius e, per šventinį laikotarpį, kai e, įvyko keli susirėmimai. Smurto atveju nemažėja. Egipte ir toliau vykdo veiklą brolių musulmonų grupė, bet to gruodžio pabaigoje e, ji buvo pripažinta teroristinė organizacija ir e, vis e, daugiau atsiranda politinių aktyvistų, kurie yra baudžiami už savo pažiūras. Jūs paminėjote tik kelis, ponia pirmininkė, žodžio laisvė vis labiau ribojama ir viskas prasidėjo nuo Al Jazeera e, biurų uždarimo Kairė, e, žurnalistų areštų ir biurų uždarimo prieš e, referendumą. Taip pat minėjote susirinkimų teisę, ji taip pat yra ribojama. Ir uh, Lapkričio pabaigoje buvo patvirtintas naujas įstatym, įstatymas dėl e, protesto, nes neįbaigė galioti nepaprastoji padėtis ir dėl visų šių dalykų susiklosto gana sudėtingos aplinkybės. Neseniai vyko referendumas e, sausio 14-15 dienomis, ypač dėl e, es kampanijų susijusių su konstitucijos su konstitucija. Na, vis dėlto galima būtų paminėti ir kelias teigiamas tendencijas arba tam tikrą šviesą tunelio gale, kalbant apie konstituciją. Konstitucija jau yra parengta, ji yra ratifikuota. Uh, E, sulaukta labai teigiamų rezultatų e, dėl konstitucijos. E, sausio 19 dieną girdėjome, 98 procentai balsavo už šią konstituciją ir referendume dalyvavo gerokai daugiau žmonių nei prieš metus. 20 milijonų egiptiečių balsavo už šią konstituciją, už pačią konstituciją. Uh, Mm, joje yra nustatytos pagrindinės laisvės, žmogaus teisės ir taip pat socialinės ekonominės teisės, kurios yra labai svarbios Egiptui. Na ir žinoma, dabar viskas priklausys nuo to, kaip konstitucija ir jos nuostatos bus įgyvendinamos. Ten e, pas mus veikia ekspertų komanda, kuris stebėjo referendumą, laukiame jų ataskaitų. Taip pat e, dar iš teigiamų elementų žmogaus teisų srityje galima būtų pasakyti, kad Egiptas yra pasiruošęs priimti e, kairę vyriausiai įgaliotinį žmogaus teisės, teisų klausimais, atidaryti jo biurą kairę, pasikeista nuomonėmis šiuo klausimu, teisės dėrybos. Es visame šiame kontekste žinoma nuolat bendrauja su atstovais Egipte ES delegacija vietoje kas mėnesį susitinka su žmogaus teisų patarėjais iš tų valstybių narių, kurios, kurio atstovai e, dirba Egipte. Taip pat e, atstovas žmogaus teisų klausimais tris kartus pernai lankėsi Egipte. Mm, tai irgi teigiama tendencija, žinoma, taip pat stebime teismo procesus prieš tuos, kam yra pareikšti kaltinimai. Ir um, šiuo metu es delegacija vykdo 20, yra gavusi 23 dotacijas įgyvendinant e, projektus žmogaus teisų srityje. Be to planuojame čia Briuselėje pabendrauti su e, valstybių narių atstovais, e, Magrebo ir Mašreko valstybių atstovais, žmogaus teisų klausimais, kad galėtume konkrečiau spręsti problemas susijusias su smurtu, su teismų e, skaidrumu, moterų teisėmis, pabėgėliais ir migrantais. Visą tai darome dabar štai ką veikiame ir galėsiu taip pat atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū Jums. Norėčiau taip pat pasveikinti Egipto ambasados atstovą pona Ibrahimą. Dabar kreipiuosi į narius, gal norėtumėte pasisakyti? Jeigu ne, tuomet tik aš kalbėsiu. Pirmiausia, tai tikrai e, džiaugiamės, kad tiek daug visko dirbate šią linkmę. Turiu klausimų dėl e, ponios baronienės Ašton išreikš e, pareiškimo. Jame buvo paminėti ir teigiami poslinkiai nepaisant to, kad rengiama konstitucija vis tiek kariškiai dominuoja politinėje sistemoje. Ir karinis biudžetas vis dar yra įslaptintas, gynybos ministras e, taip pat priklauso kariškiams ir kariniai teismai teisė civilius. Taigi būtų labai įdomu sužinoti, kaip jūs sekate situaciją šią linkmę, nes e, Catherine Ashton pareiškime buvo paminėta, kad tai kelia problemų. Konstitucija buvo peržiūrėta, pakeista, dalyvavo 50 ekspertų, tačiau suprantama, kad nebuvo nei vieno opozicijos atstovo. Kaip jūs tai vertintumėte? Nesuprantama, jeigu atstovai atstovautų įvairioms visuomenės grupėms tai ir opozicija galėtų pritarti naujai konstitucijai. Nežinau, kaip EIVT buvo aptarta šis klausimas, Ledė Ašton to neminėjo. E buvo protestuojančiųjų prieš konstitucijos projektą ir daugiau kaip 400 žmonių buvo areštuoti. Tai irgi susiję su konstitucijos rengimo procesu. Taigi tokie mano klausimai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu dėl vyriausiosios įgaliotinės pareiškimo. Tai yra preliminarus pareiškimas, jau žinomi referendumo rezultatai, taip pat yra galutinė ekspertų ataskaita, tų ekspertų, kurie stebėjo referendumą vietoje. Suprantama, nebuvo visapusiškos rinkimų stebėsenos misijos, Ir būtent todėl buvo paminėta, kad ES negali vertinti referendumo, kadangi nebuvo pilnos rinkimų stebėsenos misijos. Jūs minėjote konstitucijos sudėdamasias dalis, suprantama, e, kalbant su Egipto atstovais, aiškėja, kad yra teigiamų poslinkių rengiant konstituciją, bet yra ir tokių dalykų, kurie kelia nerimą. Būtent e, kariškių viršenybė ir gynybos e, ministras teigia, kad karo teismas gali teisti ir civilius, taip pat biudžeto ir teismų biudžeto formavimas kelia nerimą, tačiau nepaisant to apskritai konstitucija vertinama teigiamai Ir dabar viskas priklauso nuo to, kaip konstitucijos nuostatos bus įgyvendintos ir kokie nacionaliniai teisės aktai bus patvirtinti. Mes tikimės, kad greitai e, vyks ne tik prezidento, bet ir e, rinkimai į parlamentą. Tuomet e, bus demokratinė civilių išrinkta vyriausybė ir reikia tik užtikrinti, kad geranoriškai bus įgyvendinamos konstitucijos nuostatos. Taip pat minėjote, kad e, opozicijos jėgos nedalyvavo keičiant konstituciją. Mes irgi tai esame paminėję bendraudami su atstovais šalyje. Tai yra susiję ne tik su konstitucijos rengimu, bet ir kampanijomis e, dėl konstitucijos keitimo. Taip pat e, rink, pasirengiamoji misija prieš rinkimus e, buvo svarbi, siekiant visus susijusius asmenys informuoti apie tai. Mes taip pat informavome pereinamo laiko tarp vyriausybę kad ji užtikrintų, jog e, visos visuomenės grupės e, dalyvautų šiame darbe, nepaisant smurto. Taip pat šiame pareiškime buvo paminėta, kad tie, kurie protestų metus, metu buvo areštuoti, Ir tai buvo pasakyta per delegacijos vadovą. Delegacijos vadovas susitiko Egipte, Kaire su valstybės vadovais, taigi mes reikalavome, kad būtų užtikrinta susirinkimų ir žodžio laisvė. Mes stebėsime, kaip vyks rink, kampanijos prieš rink, prezidento rinkimus ir prieš rinkimus į parlamentą. E, vietoje dirba ekspertai ir mes laukiame galutiniais jų ataskaitos. Ačiū, ponė Gilhoff. Dabar regis galėsim, galime baigti šią diskusiją dėl Egipto. Ačiū Jums, ačiū už diskusiją. Šiandien posėdį baigėme, o rytoj pradėsime posėdį 9 val. Pone Oreilį, Europos kontrolieri pateiks pranešimą apie Frontexą. Ačiū.